Bonjour à tous. Good morning, everybody. Good to have you here. Please be welcome to this. Sveiki visi. Labas rytas ir sveikinamės su jumis dalyvaujančiais e, šios dienos klausime. Aišku, sveikinamės ne tik su parlamento nariais, bet taip pat ir su mūsų svečiais, atstovaujančiais įvairioms organizacijoms ir institucijoms, kurios pasišventusios šiam principu Europos e, pilietybės principui. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus, nes kalbame apie pilietybę, apie pačią pamatinę Europos Sąjungos idėją, Šiais laikais labai daug dėmesio kreipiame į finansinę krizę, nuo kurios ES vis dar kenčia. Ir daugelis tiesiog pamiršome tai, kad e, euras nėra ES. Net ir vidaus rinka mūsų nėra ES. Būtent pilietybės principas ir mūsų bendrų vertybių sklaida yra tie dalykai, kurie sudaro ES esmę. Per pastarosius keliarius metus e, ES pilietybės idėja buvo įtvirtinta, viskas prasidėjo dar Mastrichto sutartimi 1992 metais, kuomet buvo numatytos, įtvirtintos kai kurios specifinės piliečiams garantuojamos, garantuojamos teisės. Buvo uh, įtvirtintas principas dėl laisvo judėjimo per ES teritoriją, nebūti diskriminuojamam, nesvarbu kokiu pagrindu. Tai irgi labai svarbi mintis. Taip pat galima balsuoti ir tapti kandidatu parlamento rinkimuose. Na ir nepaisant to, kur žmogus gyvena ES, jis turi teisę gauti mm, užsienyje ir kitos ES e, valstybės narės e, atstovybės paramą, pagalbą. Ir mes e, peticijų komitete labai dažnai susidurėm su tais klausimais. Į mus taip pat galima kreiptis, bet be kita ko ir į ombudsmeną ES, jeigu norima kad būtų apgintas tei, savo teisų taikymas. Ir nuo pat tada, kai Lisabonos startis įsigaliojo, visas pluoštas, visas rinkinys teisių taikomas ES piliečiams, kuris atsispindi ir ES hartijoje. Žmogaus teisų hartijoje. Taigi tie dalykai, visi šie svarbus dalykai buvo gyvendinti būtent per šią Europos parlamento kadenciją. Buvo svarstyti įvairūs teisės aktų paketai, tą darė Europos parlamento skirtingi komitetai, pavyzdžiui, eina kalba apie Schengeno paketą, apie teisminio bendradarbiavimo sritį. Čia numatyta teisė į vienodą teisingumą e, pritaikymą, į teisinę pagalbą prieš bet kokio pobūdžio teisinį persekiojimą valstybėse narėse. Yra saugomos e, kriminalinių nusikaltimų, aukų teisės, bet taip pat dar yra ir nenuveiktų darbų. Kyla iššūkių, pavyzdžiui, laisvo judėjimo užtikrinimo srityje, teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose, vaikų apsaugos klausimais. ES piliečiams reikia teikti daugiau informacijos apie jų turimas teisės. Tai yra kertinis e, principas Visi piliečiai turi žinoti, kad ES pilietybė ne tik egzistuoja, kaip įtvirtintas teisės aktuose principas, bet yra ir įgyvendinamas principas. Ir sakyčiau, Europos parlamento ši kadencija, šis Europos parlamentas yra pats svarbiausias e, per visą parlamento istoriją. Ir tas pasakytina apie visą Europos Sąjungą. Europos parlamentas yra pats svarbiausias, į kurį gali kreiptis 500 milijonų es piliečių. Ir mes privalome suteikti jiems tą informaciją, leisti jiems susipažinti su jų teisėmis. 2014 metais vyks kiti Europos parlamento rinkimai. Ir dėl to turime toliau motivuoti ES piliečius dalyvauti politiniuose procesuose, dalyvauti rinkimuose tiek nacionaliniuose, tiek Europos parlamento. Ir visa tai yra susijęs su ES piliečio tapatybės formavimu. Nes Europos parlamentas tikrai nenuleis rankų tol, kol nebus tikras, kad ES piliečiai didžiuojasi tiesiog e, savo turimą es tapatybę šalia nacionalinės tapatybės, kuriai be abejo irgi turi. Nes šalia nacionalinės pilietybės kiekvienas ES pilietis dar turi ir būtent ES pilietybę. Vadinasi, turime dar ir toliau intensyviai dirbti kad formuotume tinkamą viešąją nuomonę apie ES pilietybę. Ir štai šiandien laukia tikrai įdomus klausimai šią temą. Džiaugiamės matydami jūs čia. Dėkojame Europos komisijos atstovams. François Lebail atvyko čia iš Teisingumo generalinio direktorato. Pone Regner, atstovaus Teisės reikalų komitetui, kuris taip pat labai glaudžiai susijęs su visais šiais klausimais, pažvelgus juos būtent iš teisinės perspektyvos ir tiesiog papildo visą bendrą sistemą. O dar taip pat norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad per šios klausimus yra užtikrinamas visiškas vertimo režimas Tik dvi išimtys galioja dėje, turiu pasakyti, estams ir maltiečiams mūsų e, dalyviams. Atsiprašau, estams ir suomiams tai galioja. Ir e, O šiaip į visas kitas oficialias kalbas vertimas yra užtikrinamas, e, mūsų klausimas bus transliuojamas ir įrašomas. Na ir kalbėsime apie ES pilietybės klausimus ir apie pilietybės principo įtvirtinimą. Dabar pradėsime. Suteikdami žodį kolegijai Evelin Regner, kuri yra pirmoji Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė ir vėliau jau galėsime pristatyti pirmo diskusijų raundo dalyvius. Ir taip pat suteiksime žodį poniai Lebal iš Europos komisijos. Dabar pirmiausia, ponė Rėgner, prašom. Visiems linkiu puikaus ryto. Norėčiau visus pakviesti pasveikinti sugrįžus į namus tam tikrą prasme. Visi esame ES piliečiai ir aš pati, e, kilusi iš Vienos, esu Austrija, tačiau aišku, esu ir ES pilietė. Tai yra e, pilietybė, kuri susijusi ir su teisėmis, ir su prievolėmis, kurios e, mums suteiktos papildomai šalia mūsų nacionalinės pilietybės. Taigi mes e, šią sąjungos pilietybę įgyjome naujų teisių, galimybių, galimybių keliauti, dirbti skirtingose valstybėse narėse, negalime būti diskriminuojami, tai yra tikrai puika, puikus principai. Ir dėl to nepaprastai svarbu, kad jūs čia šiandieną susirinkote kadangi mums reikia pasvarstyti, kaip tos principus dar labiau pagyvinti, juos įtvirtinti kasdienybėje. Ir labai džiaugiamės, kad čia yra ir Europos komisijos atstovė. Ir be abejo labai džiaugiamės, kad ir jūs visi čia susirinkote. Ir, e, Aišku, e, daugelis iš jūsų žino, kas dar nepakankamai gerai funkcionuoja ir veikia, ką dar reikia tobulinti, kad e, sąjungos pilietybė būtų veiksminga ir gyvybinga. Ir e, nepaisant visų tų kliūčių, kurios dar egzistuoja, norėčiau atkreipti dėmesį ir į pažangą šioje, šiame kontekste, ir ypač į Europos piliečių iniciatyvą, tai yra priemonė, kuri buvo sukurta pagal Lisabonos sutartį. Tai yra priemonė, kuri paaiškėjo esanti ir labai e, susijusi su labai didelėmis techninėmis problemomis ir finansinio e, pobūdžio kliūtimis. Uh, E, dėl kurių e, aktyvūs ES piliečiai norintys demonstruoti savo iniciatyvumą ir keisti daugelį dalykų ES susiduria su sunkumais. Norėčiau atkreipti dėmesį ypač į labai svarbę, e, pačią naujausią piliečių iniciatyvą susijusią su um, vandens tiekimo kokybės užtikrinimu. Jau buvo pasiektas ši, tūkstančio parašų e, pas, pasiekta riba, tačiau laiko dar yra, e, kadangi iniciatyva vyksta, trunka, toliau tęsiasi iki rugsėjo mėnesio, taigi visai realu, kad pasieksime ir dviejų milijonų ribą ir galbūt net ir dar didesnę, aukštesnę ribą. Uh, Tai reiškia, jog ES pilietybė yra gyvybinga, tačiau jai reikia ir laiko, laiko įsibėgėti ir išsiaiškinti, e, kaipgi jau dabar egzistuojančias galimybės galėtume išnaudoti dar geriau. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, į statybvietės, kurios yra, ypat, turi ypatingą e, reikšmę, kalbant apie e, tam tikrus teisės normų, e, nuostatų įgyvendinimą. Ir mes taip pat žinome, kad galime bendra, užtikrinti bendradarbiavimą, palengvinti bendradarbiavimą tarp um, teisėjų, jų main, mainų programuose, dalyvavimą mainų programuose ir dalyvauti gali ne tik teisėjai, bet ir kiti teisininkai ir kiti pareigūnai kurie E, savo kasdienėme gyvenime ir savo kasdienėje veikloje ypač gerai turi išmanyti sąjungos pilietybės e, aspektus. Dėl to mes turime sudaryti visas sąlygas tiems pareigūnams gerai viską išmanyti, tai reiškia ir toliau kelti savo kvalifikaciją, bet ir taip pat užtikrinti dvišalės, dvišalius mainus. Kitas šiame kontekste svarbus aspektas yra susijęs su Erasmus programa reikėtų e, kurti palyginamasias mainų programas ne tik tai studentams skirtas, bet ir, pavyzdžiui, mokiniams, gamyklose, profesinių mokyklų mokiniams, kad jie galėtų pasinaudoti teikiamomis galimybėmis ne tik tai savo nacionalinėje valstybėje, bet ir tarp, už tos valstybės ribų. Ponas Agija, prieš tai kalbėjęs. E, e kolega ir lybė komiteto pirmininkas tai minėjo, e, kad Nepaprastai reikšmingas yra ir informavimas tie, kas keliauja Europoje, ką reiškia būti sąjungos piliečiu. Juk tai reiškia, jog ši pilietybė yra kažkas papildančio, kažkas teigiamo. Ir šio, šio klausimo metu mes išklausysime jūsų pasiūlymus, pastabas, kritiką ir e, konkrečius ir, e, ko gero, labai specifinius aspektus e, kuriuos jūs minėsite. Tačiau požiūriu linkiu jums ir mums visiems daug sėkmės e, organizuojant ir e, šį klausimą ir jame dalyvaujant. Dėkoju kolegiai Regner. Dabar kalbės e, Teisingumo generalinio direktorato atstovė ponė Lebail. E, Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama šiandien būti parlamente, kalbėti apie Europos pilietybę. Šį klausimą bendrai surengė trys parlamento komitetai ir Europos komisija. Pabandysim atspindėti e, situaciją, išklausyti piliečių pageidavimų, artėja rinkimai Europos parlamentą. Turbūt prisimenate, kad 2010 metais e, buvo rengiama ataskaita apie pilietybę ir buvo pasiūlytos 25 priemonės, kaip patobulinti Europos pilietybės savoką ir supratimą. E, priemonės buvo skirtos ir pasienio apsaugai, vartotojų apsaugai, e, Taip pat buvo numatytos atitinkamos priemonės baudžiamojoje teisėje. Šie metai yra Europos pilietybės metai ir šis klausimas yra pirmasis svarbus šių metų renginys. Šiandien norėčiau pristatyti jum viešųjų konsultacijų rezultatus. Viešosios konsultacijos vyko pilietybės klausimais buvo labai įdomios. Jos taip pat yra svarbios mums, nes padeda apsispręsti, kokiu veiksmu norėtume ir turėtume imtis. Kaip piliečių klausėme apie tai, ką Europos lygmenių galėtume nuveikti stiprindami Europos pilietybę. Jie pirmiausia paminė įvairius biurokratinius suvaržymus ir uh, kartais ribojama teisė į laisvą judėjimą. Čia turiu galvoje, kai žmonės išvyksta gyventi į kitą valstybę narę, mm, kai e, turi susidurti su visokiais biurokratiniais sunkumais, ilgomis administracinėmis procedūromis. Ir mūsų veiksmai skirti e, pagerinti situaciją e, tikrai būtų vertinami pozityviai. Piliečiai nori, kad mes mažintume uh, biurokratinę naštą, biurokratinius apribojimus, kai kalbame apie tapatybės kortelių ar pilietinio statuso ar, ar civilinio statuso dokumentų išdavimą. Per viešasias konsultacijas taip pat sužinojome, kokia yra neįgaliųjų asmenų pozicija, kokios problemos jiem dažniausia kyla. Uh, Ir mes turime užtikrinti, kad neįgalus asmenys kitoje valstybėje narėje e, turėtų lygiai e, e, tas pačias teisės kaip ir savo valstybėje narėje. Dar vienas dalykas, kurį pabrėžia mūsų piliečiai, tai pirmiausia užimtumas. Aišku, kad krizės laikotarpiu darbo vietų kūrimas yra labai svarbus. 25 milijonai ES piliečių šiuo metu neturi darbo. Iš vienos pusės trūksta darbo vietų, bet iš kitos pusės yra darbo vietų, į kurias nerandama atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų. Ir pilietybės ataskaitoje visiems šiam dalykam turėtume skirti didelį dėmesį. Stengtis, kad Europos piliečiai e, kuo geriau pasinaudotų Europos darbo rinkos teikiamomis galimybėmis. Dabar pagal Europos įstatymus galima gauti nedarbingumo pašalpą trijų mėnesių laikotarpiui net ir išvykus į kitą valstybę narę. Bet kažin ar visuomet pavyksta per tuos tris mėnesius rasti naują darbą, nes 16 e, mėnesių paprastai vidutiniškai užtrunka ES piliečiam susirasti naują darbą. Nemanyčiau, kad bedarbio išmokas galėtume pratesti ir mokėti 16 mėnesių, bet bent jau 6 mėnesius galėtume tas išmokas mokėti, kol žmonės ieško darbo kitoje Europos Sąjungoje valstybėje narėje. Piliečiai konsultacijų metu taip pat pabrėžė informacijos svarbą. Žinome, kad trūksta pakankamai informacijos ir ponas Aguilar tą paminėjo. Trūksta informacijos apie tai, ką daro Europos parlamentas, trūksta informacijos apie piliečių teisės, apie tai, kokias teisės žmonės turi ir kaip gali jomis pasinaudotis. Euro barometro apklausa parodė, kad yra šiokia tokia pažanga šioje srityje, nes vienas iš trijų Europos piliečių sakosi, kad yra pakankamai gerai informuotas apie savo teisės. Tai yra 5 procentais daugiai, daugiau lyginant su 2007 metų rezultatais. Taigi yra šiokia tokia pažanga, bet jos neužtenka. Piliečių metai turėtų taip pat prisidėti prie didesnės informacijos klaidos apie piliečių teisės, nes jei žmonės nežino, kokias teisės turi ir kaip jomis pasinaudoti, tai ir tos teisės uh, praranda prasme. Eurobarometro apklausa parodė, kad 25 procentai respondentų galvoja, kad turi pakankamai informacijos, kaip pasinaudoti savo teisėmis, bet tai reiškia, kad 75 procentai tos informacijos neturi. Taigi, žinome, kuriuose srityse turime gerinti situaciją, turime skleisti informaciją apie piliečių teisės, turime aiškinti, ką tos teisės reiškia, kaip jie gali tomis teisėmis pasinaudoti. Per viešasias konsultacijas taip pat iškilo ir politinių teisių klausimas, kuris ypač svarbu, kai vyksta rinkimai mes klausėme, ar piliečiams atrodo normalu, kad jie praranda balsavimo teisę savo šalyje, kai pervažiuoja gyventi į kitą ES šalį. Trešdalis žmonių atsakė, kad tai yra neteisinga. Turime rimtai pagalvoti apie šį dalyką gyvenimas kitoje ES šalyje nereiškia, kad jūs nutraukėte ryšius su savo gimtine. Šis klausimas irgi svarbus mūsų tolesnių darbų klausimas. Taigi, tiek trumpai galėčiau pasakyti, apie viešųjų konsultacijų rezultatus. Šios dienos klausimas mums yra labai svarbus. Mes galėsime išgirsti jūsų mintis, įtrauksime jas į komisijos ataskaitą, kuri bus paskelbta gegužės 9. Linkiu visiems sėkmingų diskusijų, vaisingų debatų ir labai laukiame jūsų idėjų. Dėkoju, ponė Lebail, už tai, kad komisija prisijungė prie šio klausimo skirto Europos pilietybei. Visi pabrėžėme, kaip svarbu, kad žmonės žinotų, kokios yra jų teisės, kad mes remiamės ir įgyvendiname Europos pagrindinių žmogaus teisių hartiją, kad ES parlamentas atstovauja visiems ES piliečiams ir kad visa ES yra Europos piliečių sąjunga. Prieš pradedant mūsų diskusijas norėčiau dar priminti, kad visi svečiai, kurie yra Europos parlamento patalpose šiandien, turėtų nepamesti ir visą turėti su savim jiem išduotus leidimus įeiti į Europos parlamentą, kad jeigu išeisite į lauką, nepami, ne, neužmirškite tų leidimų, nes kitaip negalėsite grįžti. 13 val. bus pietus, šalia mūsų posėdžių salės. O dabar jau galiu pasakyti, kad netrukus galėsime pradėti pirmąjį mūsų diskusijų raundą, pirmosios darbo grupės posėdį. Kviečiame poną Filip Bulan, kuris vadovaus e, pirmosios darbo grupės diskusijoms. Ana Marija Koraca Bild ir ponas Kašmen šie Europos parlamento nariai dalyvaus e, pirmosiose diskusijose, kviečiame juos į prezidiumą. Taip pat ponas Kalmart Barat irgi yra kviečiamas į prezidiumą. Paul Nemitz, Europos komisijos Teisingumo generalinio direktorato pagrindinių teisų ir pilietybės direktorato direktorius taip pat kviečiamas į prezidiumą, bei ponė Arina Joana Valien, Europos parlamento kolegė. Jis yra 2010 m. Europos parlamento pranešimo ES pilietybės ataskaitos klausimų ir taip pat kviečiame ponę Alison McDonald, Europos instituto dėstytoje, bendrosios rinkos teisės apžvalgos asocijuotąją redaktorė iš Leideno universiteto. Taigi, pirmą pasisakys e, mūsų kalbėtojai, o tada e, turėsime atvirą diskusiją. Sveikinu visus ir netrukus pradėsime mūsų diskusijas. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier. Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau dėkoti ponui Lopez, e, poniai Regner poniai Liobai. Dabar per mūsų diskusijas išklausysime Europos e, parlamento komisijos atstovus. Jie kalbės apie Europos pilietybės stiprinimą, apie problemas, su kuriomis susiduria ES piliečiai, norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kurias jiem garantuoja ES sutartis. Pakalbėsime apie tai, kaip tas kliūtis galime pašalinti, kadangi prezidiume e, trūksta vietos, kai kurie kalbėtojai sėdi pirmose salės eilėse. Europos pilietybė. E, šią savoką Europos pilietybė įtvirtino Maskrito sutartis pirmiausia, tai yra ES valstybių narių pilietybė ir nežinau, ar mes turėtume priešinti ES valstybių narių pilietybę su ES pilietybė. Nes iš esmės jos yra e, tas pats papildančios vienas kitą. ES garantuoja laisvą piliečių prekių ir paslaugų judėjimą visoje ES teritorijoje peticijų komitetas dažnai gauna skundus, peticijas, kuriuose piliečiai nurodo tas kliūtis, kurias, kurios trukdo laisvam jų judėjimui. Ypač daug skundų turime dėl profesinių kvalifikacijų, nepripažinimo, dėl e, apmokestinimo, dėl šeimos problemų, skirybų, pensijų. E, taigi visi šie dalykai yra svarbus Europos piliečiam, e, ypač tiem, kurie vyksta į kitą ES šalį e, dirbti arba gyventi su savo šeima. Aišku, kad kliūtis reikia nugalėti, kliūtis reikia pašalinti. Mes galime pasiūlyti Europos piliečiam įvairias priemonės, kaip tas kliūtis nugalėti. Tai galima teikti ir e, peticijas, galima kreiptis į Europos teisingumo teismą, į Europos komisiją, yra Europos piliečių iniciatyva, kuri nuo 2012 metų pavasario veikia Europos E, parlamento nariai taip pat atstovauja Europos piliečiams, taigi jie turi įvairių galimybių išsakyti savo nuomonės ir e, nurodyti, pabrėžti tas problemas, kurios kyla jų kasdieninėme gyvenime. Šiandien e, kalbės e, įvairūs specialistai, e, kurie palies įvairius e, Europos pilietybės aspektus ir su jais susijusias problemas. Šioje salėje vyks iki pietų ak e, aktyvios diskusijos. Pietus planuojame paskelbti 13 valandą. Ir dabar iškart suteiksiu žodį Europos parlamento nariai, poniai Adina Joana Valean, kurį 2010 metais rengė Europos parlamento pilietybės ataskaita. Europos parlamento ataskaita apie ES pilietybę. Jis taip pat yra peticijų komiteto koordinatorė. Taigi, žodžiu. Ačiū, noriu pasisveikinti su visais ir pabrėžti, kad man ES pilietybės tema e, rūpi jau nuo pat prisijungimo prie Europos parlamento veiklos 2007 e, metų. 2007 metais pradžios. Aš pati esu kilusi iš Rumunijos ir matau, mačiau tiesiog, kaip pakeitė teigiamą linkme būtent šis projektas mano šaliai. Atsiveria daug naujų galimybių, bet aišku, reiktų nepamiršti ir įsipareigojimų. E, pakalbėsiu apie Nebūtinai, pakalbės, nebūtinai kalbėsiu apie privalumus, kadangi jais ir taip naudojatės judėdami Europos Sąjungoje, bet aš kaip tik norėčiau akcentuoti dar išlikusius šioje srityje sunkumus. 2010 metais buvo pateiktas, pateiktas pranešimas dėl pilietybės ir įvertinta situacija, o ten identifikuoti kai kurie svarbus dalykai. Pirmiausia, kas susiję su laisvu judumu Visi tikriausiai suprantame, kad tai yra teisė numeris vienas, kiekvieno ES piliečio teisė. Tačiau e, nuo tada, kai įsigaliojo laisvo judumo direktyva, vis dėlto ne visur ES yra vienodai taikoma, ne vienodai perkelta į nacionalinę teisę. Teisė atsikraustyti į kitą valstybę narę, teisė būti joje e, iki trijų mėnesių, teisė susijungti su, su šeimos nariais toje šalyje. E, visa tai yra dalykai, kurie turėtų būti užtikrinami. Kai girdite kalbas apie e, barjerų pašalinimą laisvam judėjimui, e, patikėkit manim, jaučiuosi panašiai, tikrai dar ne viskas yra įgyvendinta, bet tai yra tik dalis visos sistemos. Reikia pirmiausia išviesti ES piliečius, kad jie žinotų apie šias teisės. Ir 2013 metais Europos komisija e, kaip tik ir nusprendė daugiau dėmesio skirti ES pilietybės e, principo sklaidai ir paskelbė šiuos metus Europos piliečių metais. Ir kol kas padėtis tikrai yra dar ne tik, kad nepriimtina, bet net ir šokiruojanti kartais. Pamenate tikriausiai 2010 metais kilusi skandalą Prancūzijoje dėl Romų mažumos, dėl e, masinių e, išsiuntimų iš šalies e, šių žmonių ir tai pažeidė be abejo rimtai tų žmonių teisės ir taip pat pakirto pasitikėjimą Europos Sąjungą. laisvo judumo principo, principo užtikrinimas e, ir kitų mm, teisų užtikrinimas e, turėtų būti taikomas kiekvienam asmeniu, nepaisant to, iš kur jis yra e, kilęs ir mm, kokia jo yra tautybė, kokiai bendruomenė jis priklauso. Labai buvo liūdna stebėti tuos įvykius, bet iš tiesų nebuvo imtasi pakankamai priemonių, kad problemos visos būtų išspręstos. Kitas svarbus paminėtinas dalykas yra e, pilietinio statuso dokumentų išdavimas ir pripažinimas. E, kol kas e, ne visuomet. E, visi principai yra tinkamai tvirtinti Europos Sąjungoje. Eina kalba, pavyzdžiui, ne ne apie tai, kad turėtų būti leidžiama tuoktis e, tos pačios lyties asmenims visur be išimties, bet bent jau turėtų būti e, leidžiama judėti kartu su šeimos nariais laisvai Europos Sąjungoje. Ir neturėtų būti, aišku, e, diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ar kitais pagrindais patiriamos diskriminacijos. Prieiga prie darbo rinkos yra irgi labai esminis dalykas ir mm, žiniasklaidoje buvo ne, nemažai pranešimų pastaraisiais metais tuo klausimu. Nuo Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo 2007 metais prie ES vis dar nėra taip, kad mūsų piliečiai gali laisvai naudotis teisę įsilieti į darbo rinką bet kurioje valstybėje narėje. Ir dar kai ką pasakysiu, 2014 metų sausio pirma diena tikrai nereikš, kad uh, visi pajusime masinę emigracijos iš Rumunijos ir Bulgarijos bangą, bet tiesiog uh, bus pagaliau įtvirtintas uh, tinkamai laisvo judėjimo uh, principas ES. Ačiū. Dėkoju, ponė Valijan. Dabar suteiksime žodį ponui Kašmen, peticijų komiteto ir pilietinių teisių komiteto nariui. Jis taip pat yra bendra pirmininkis e, Europos parlamento e, komitete dėl lesbiečių, gėjų ir kitų mažumų teisių. Ačiū, Filipai, dėkuoju visiems. Aš e, Nenoriu pernelyg išsiplėsti, tačiau norėčiau susiteikti į gyventojų galimybę laisvai judėti ir e, derinant tai su e, aspektu susijusiu su mirusiais asmenim. Tai yra keistokas derinys, tačiau aš e, manau, kad čia labai svarbu paminėti šiame kontekste peticijų komiteto vaidmenį. Kai piliečiai kreipiasi Europos parlamento narius, mes įvertiname jų situaciją ir priimame atitinkamus sprendimus kadangi remdamiesi e, visapusišką informaciją, e, kad, suprast, kad būtų, piliečiai suprastų tai, ką mes darome, kaip priimame sprendimus, reikia užtikrinti jų galimybę susipažinti su visų trijų institucijų e, dokumentais. Ir tą sakau, kaip pranešėjas, kuris rašė apie atitinkamo reglamento įgyvendinimą, atitinkamo reglamento prieimimą. Ir, Galiu pasakyti, kad Emilijo, kuris čia taip pat šiandieną sėdi, yra e, informacijos laisvės ir laisvo judėjimo tėvas. Galiu drąsiai tą pasakyti. Jeigu jo ne, indėlio nebūtų buvę, tuomet mes būtume tikrai e, dar gerokai atsilikę. Aš norėčiau pakalbėti apie. E, to, tos pačios lyties atstovų, šeimų, e, e, sudarytų šeimų e, laisvės judėti apribojimus. Europos Sąjungoje e, teigiama, jog yra, e, yra, yra, nėra jokios diskriminacijos šių asmenų atžvilgių, tačiau tai netiesa. E, reikia neužmiršti, kad pagri, viena iš pagrindinių teisių yra būtent teisė judėti asmenėms ir, ir reikia pasakyti, kad tokie asmenys gali, e, gali judėti, turi turėti galimybę judėti ES viduse, viduje, e, jeigu jie yra sudarę e, santoką vienoje šalyje, turėti galimybę nuvykti, vykti įsikurti kitoje šalyje, nors tokioms santokoms ten nėra tokios santokos įstatymiškai nėra leidžiamos. Tačiau jie susiduria su problemomis. Tokia yra dabartinė realybė. Aštuonios šalis, tikimės, kad netrukus bus ir Prancūzija, ir Junktinė karalystė e, priklausys šiam skaičiui, bus tos valstybės, kuriuose bus e, leidžiama tuoktis vienos lyties atstovams. E, Pažvelgusi tuose šalyse gyvenančių žmonių skaičių, tai tų žmonių, kuriems yra kur, kuriems yra užkertamos tokios teisės, tai yra visiškai netoleruotina. Kitas dalykas, tai yra Ispanijos turto klausimas. Aš žinau, kad prieš dešimtį metų į mūsų pirmais, pirmosiomis peticijomis e, kreipėsi šios šalies atstovai, e, siekdami apginti savo teisės. E, daugybė žmonių tapo e, statybų e, skandalų aukomis, jie negalėjo e, gauti deramų, e, ne, nebuvo deramai apiforminti jų teisiniai dokumentai, nuosavybės dokumentai, arba jie e, pra, turėda, būdavo priversti palikti savo būstus arba prarasdavo pinigus, kuriuos e, e, sumokėdavo už būstą, kuris paaiškėdavo esas netinkamas arba e, gyventi, arba e, tame būste jie nebegalėdavo e, gyventi dėl kitų priežasčių. Daugelis žmonių būdavo iškeldinami iš savo būstų bei jokios kompensacijos ir jokių kitų pagalbos priemonių. E, Ispanijos vyriausybė stengiasi spręsti šios klausimus, tačiau nepakankamai ir mes į tai šią situaciją labai dėmiai stebime ir rengiame atitinkamą rezoliuciją. Jeigu leisite man e, dar kai ką pridurti, E, galbūt tai sukels jūsų, kai kurių jūsų, jūsų šypseną, tačiau norėčiau rimtai pareikšti, kad e, aš esu Libė komiteto koordinatorius, e, sustikęs su koordin, Libė komiteto koordinatoriais dėl to, kaip kokia yra galimybė, kokiamis problemomis susiduria žmonės, kurie E, kuomet iš vienos valstybės narės į kitą valstybės narę e, e, artimieji nori pervežti kitoje valstybėje narėje mirusi savo artimąjį ir su, susiduria su didžiulėmis biurokratinėmis kliūtimis. E, kad galėtų e, sugrįžti, sugražinti savo artimojo kūną į jo gyvenamosios vietos valstybę narę. Ir tai yra tikrai labai liūdna situacija, su kuria susiduria, su kuria susiduria daugelis žmonių. E, žinau, žmogų, kuris mirė Ispanijoje savo atostogų metu ir buvo E, e, e, žmogaus perve, mirusio žmogaus pervežimo į jo gyvenamąją valstybę narę yra susijęs su didžiulėmis išlaidomis ir be abejo su dideliu artimųjų skausmu. Tačiau tos kliūtis nemažėja, nemažai, dar mažai kas pasikeitė. Judėjimo laisvė yra vis dar varžoma ir net ir tais atvejais, kada mes mirštame. Aš E, tikiuosi, kad ta situacija keisis, kad e, e, tikrai e, sąlygos gerės. Tai buvo tikrai du svarbus, mano manimų, aspektai ir aš manau, kad juos būtina spręsti. Dėkuoju išdėmesi. Merci, M. Kašman, pour votre intervention qui est passée. Euh... Dėkui, ponė Kašman, mm, už jūsų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį ponai Koraza Bild. Jis yra lybė komiteto narė, pilie, vartotojų apsaugos komiteto narė. Taigi, Ana Marija, skiriu tau penkias minutės. Labą dieną visiems. Šiandien ryte atvykusi į parlamentą. Labai apsidžiaugiau, kad galiu susitikti su visais mūsų klausimo dalyviais, nes mūsų pagrindinis darbas ir yra keisti ir gerinti ES piliečių gyvenimą. Aš esu tikra Europos pilietė. Kalbėjau prancūziškai, nes norėjau padaryti malonumą pirmininkui. Aš esu Italija, turiu Junktinės karalystės e, pasą. E, Italijoje turėjau dvi įmonės, mokiausi Prancūzijoje, gyvenu Švedijoje. Ir mane tiesiogiai išrinko švedai į Europos parlamentą. Taigi 30 savo gyvenimo metų esu praleidusi įvairiose ES valstybėse narėse. Ir aš puikiai suprantu, kokios problemos gali kilti mm, gyvenant e, taip kaip e, aš. Net pavyzdžiui, atsivežant automobilį į kitą valstybę narę ir ten jį bandant įregistruoti arba norint, kad tavo aukštojo mokslo baigimo diplomas būtų pripažintas. Šie klausimai ne tiek su Europos teisėmis yra susiję, e, kiek su vietos administracijų veikla. Ir mes tengiamės, kaip įgalėdami, kad Europos e, Sąjungos įstatymai būtų kuo e, geresni, kuo labiau harmonizuoti, kad nebūtų skirtinga situacija kiekvienoje ES valstybėje narėje. Bet krizės laikotarpiu regis valstybės narės nori dar didesnių protekcionistinių e, priemonių, nori taikyti savo suverenumo teisę. Bet mes turime dirbti kartu, nes išeimas iš krizės eina ne per sienų statymą, o per jų šalinimą. Bent jau tą žinę gavome iš viešųjų konsultacijų. Dėl to džiaugiuosi, kad vartotojų teisų direktyva ir, ir kiti e, svarbus teisės aktai prisidės prie situacijos gerinimo. Dabar tų teisės aktų nevardinsiu, nes jų yra ilgiausias sąrašas. Bet svarbiausia tai yra apsaugos orderis e, taikomas nusikaltimų aukų apsaugai užtikrinti. Konsulinės teisės vis svarbesnės darosi ES piliečiams, jie keliauja vis daugiau ir nori, kad jiem keliaujant nebūtų problemų. Paslaugų direktyva. Jei perkate e, turistinių paslaugų paketą iš kitos valstybės narės, tai užimo, kad dvigubai daugiau negu kad mokėtumėt savo e, Mm, gimtojoje valstybėje narėje. Taigi daugelį problemų galime minėti. Svarbiausia problema yra teisės aktų tinkamas įgyvendinimas valstybėse narėse. Ir reikia norėti, kad vietos institucijos, vietos uh, savivaldybės ir kitos tarnybos uh, neskirstytų piliečius į savo valstybės piliečius ir piliečius atvykusius iš kitos ES valstybės narės, kaip, pavyzdžiui, iš Rumunijos ar Bulgarijos. Mes turime bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis. turime glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, nes labai svarbu tinkamai įgyvendinti ES teisės aktus ir užtikrinti jų veikimą, nes kitaip jie netenka prasmės. Su tuo yra susiję ir kultūriniai iššūkiai. Kodėl mes nepasitikime kitomis valstybėmis narėmis, kodėl mes galvojame, kad kitoj valstybei nariai mes gausime daugiau teisių, negu kad gauname savo valstybei nariai. Judėjimo laisvė yra gerai. Pavyzdžiui, net jei esate ligonis, pacientas ir pacientų laisvo judėjimo direktyva čia būtų minėtina. Net ir pacientas turi turėti teisę e, važiuoti į kitą šalį. Bet kyla problemų ir dėl vaistų, nes kitoje ES valstybėje narėje jūsų vaistas turi kitą pavadinimą ir kitas sudedamasias dalis užbaigsiu pasakydama, kad didžiausia Europos piliečio teisė yra teisė balsuoti. Ir aš turėjau teisę ir turiu teisę balsuoti ir Italijoje, ir Švedijoje. Ir labai skatinčiau jūs naudotis balsavimo teisę. Nepakankamai žmonių balsuoja Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra viena iš ES teisėjų kuros institucijų. Balsuokite už Europos parlamento narius, rinkite juos Ir dar noriu pasakyti, kad Europos parlamentas turi per savo posėdžius balsuoti atvirai. Neturi Europos parlamente būti slapto balsavimo. Aš visat pasisakiau prieš slaptą balsavimą. Pateikite taip pat savo nuomonę, savo pozicijas ir per socialinius tinklus. Dėkui. Dėkoju Ana Marija. Išjudėjo regis aistros. Dėkoju, kad paminėjai subsidiarumo problemas. Prie jų ko gero dar grįšime. O dabar noriu suteikti žodį ponui Kamalžit Barat. Jis yra Britanijos pilietis, kuris apskundė Belgijos konsulatą Londone dėl neužtikrintos galimybės piliečių šeimų nariams laisvai mm, judėti po Europos Sąjungą ir joje gyventi. Taigi žodis dešimčiai minučių. E, suteikiu jums dešimt minučių. Dėkoju už galimybę kalbėti. Norėčiau tris punktus pabrėžti, kurie atspindi ir mano šeiminį, ir profesinį gyvenimą. Kreipiausi dėl Šengeno vizos savo žmonai. Ir pirmiausia, norėčiau papasakoti, su kokiomis problemomis mano žmona susidūrė, nes tuo metu buvo Indijos pilietė, kaip prašė Šengino, Šengeno vizos. Toliau noriu pakalbėti apie mokymosi problemas ir noriu pakalbėti apie vietos valdžios institucijų vaidmenį ir apie tai, ką jos gali nuveikti šioje srityje. Mūsų šeima nusprendė pasinaudoti uh, galimybę pagyventi Europos Sąjungoje Mano žmona buvo Indijos pilietė ir mes nusprendėme pasinaudoti uh, laisvo judėjimo galimybę. Kai važinėjome po kitas pasaulio šalis, tai žmonai gauti vizą į tą šalis problemų nebuvo. Bet Europos Sąjungoje iškylo problemų. Aš ėjau į Belgijos konsulato tinklapį ir buvau nukreiptas į partnerius, mm, kurie tvarko vizas. Rašiau tą įmoniai, tiem partneriam elektroninius laiškus ir jie e, prašė manęs tokių dalykų, kurie tikrai nepateko į laisvo judėjimo direktyvos taikymos rytį. Klausė mano žmonos banko domenų, jinai turėjo įrodyti, kad jinai turi uh, darbą Junktinėje karalystėje, turėjau pateikti mašinos draudimo dokumentus. Ir ypač jie pabrėžė, kad turime sumokėti visą ir kuo greičiau mokesti už dokumentų e, tvarkymą. Toliau per dieną jie priimdavo tik šešis pareiškėjus ir reikdavo stovėti nuo ankstyvo ryto gyvoje eilėje bandydamas, e, stovėdamas toje eilėje, bandžiau atkreipti darbuotojų dėmesį, kad aš noriu pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Ir vis atskaičiuodavau toje eilėje, ar aš dar spėsiu į tų šešių žmonių, kurie bus aptarnaujami būri. Taigi dvi valandas atstovite eilėje, tada patenkate į vidų ir pabrėžiau darbuotojams, tos įstaigos darbuotojams, kad aš noriu pasinaudoti laisvo judėjimo teisę. Bet vis tiek turėjau pateikti darbdavio raštą, banko e, raštą, mašinos draudimo duomenis, mašinos registracijos duomenis ir daug kitų dokumentų. Ir Kad visą tą padaryčiau, atvykau į Londoną, nes gyvenu kitur. Turėjau pasimti laisvą dieną iš darbo. Ir grįždamas namo aš galvojau, bet kaip gali tai būti? Tada mums teko laukti dvi, tris savaitės atsakymo. Ir pagalvojau, kad reikia kažką daryti. Vėl įėjau į internetą ir pamačiau, kad galiu pateikti peticiją, skundą Europos parlamentui. Ta ir, pad, Europos parlamentui tą ir padariau. ir buvo Belgijos konsulatui Londone iškelta pažeidimų procedūra. Ir aš tikėjausi, kad e, tai procedūrai pradėjus veikti, konsulta, konsulatas veiks, veiks geriau. Dabar iš tiesų mm, konsulatas sudaro jum galimybę su jais susitikti bet vis tiek nukreipia jūs į tuos partnerius, kurie tvarko vizų klausimus. O kalbant apie tuos partnerius, kurie užsima vizų klausimais, jie traktuoja mus ne kaip ES piliečius, kurie gali naudoti savo teisėmis, o kaip klientus. Jie mum yra tik tai, mes jiem esame tik pajamų šaltinis. Vėl pasižiūrėjau į jų tinklapį ir ten uh, grafoje uh, laisvas judėjimas buvo nuoroda į vizų, e, į vizų skirsnį, kuriame yra 57 puslapių laisvo judėjimo direktyva. Kaip tą direktyvą suprasti? Jei esi teisininkas, galbūt ir suprasi, bet jei nesi teisininkas. Po to ilgiau paieškojus dar mačiau, dar radau nuorodą, kaip, e, kokios procedūros yra taikomos ES piliečių šeimos nariams. Bet ten paaiškinimai yra labai neaiškus. Galiausia, po visų problemų nusprendėme į Niderlandus vykti švesti savo vestuvių metinių. Susisiekėme su Niderlandų konsulatu Junktinėje karalystėje, Birmingėme. Ir po 72 valandų mums į namus atnešė pasą su viza. Taigi, sistema veikia tik ne visi tinkamai veikia, ne visi tinkamai dirba. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį. Esu vietos mokyklos mm, komiteto narys Ir surengiau susitikimą su darbuotoja, kuri atsakinga už paskutinių klasių moksleivius, norėdamas paklausti, ar studentai, moksleiviai, paskutinių klasių moksleiviai žino, kad gali laisvai judėti Europos Sąjungoje ir mokytis kitose valstybėse narėse, nes Junktinėje karalystėje tai gali kainuoti iki, mokslas gali kainuoti iki 10 tūkstančių svarų per metus. Ir išaiškėjo, kad ne vienas e, baigiamųjų klasių moksleivis nežino, kad gali važiuoti mokytis į kitą ES valstybę, kur mokslas yra daug pigesnis. mokykloje vyksta pilietybės pamokos, vyksta ir pamokos skirtos Europos mm, sąjungai, bet tos mm, pamokos iš tiesų yra labai negilios, paviršutiniškos ir jaučiamas per jas netgi priešiškumas Europos sąjungai. Jei mes norime, kad mūsų žmonės, mūsų piliečiai būtų geriau informuoti, turime stengtis kleisti informaciją. Studentai, mm, kurie nori mokytis ir neturi lėšų, gauna kreditus iš Junktinės karalystės vyriausybės ir jie turi tą kreditą gražinti, bet problema yra ne tiek tame, kiek tame, kad jeigu gauni kreditą, tai jį turi panaudoti mokslams jungtinėje karalystėje, o ne kitoje ES valstybėje narėje. Ir ypač tai yra e, svarbu tiems e, studentams, kurie gyvena neturtingose šeimose. E, Bet tai reiškia, kad gavę kreditą, jie gali mokytis tik tai jungtinėje karalystėje. Taigi, reikia siekti, kad studentai galėtų pasinaudoti tuo kreditu savo mokslams bet kurioje ES valstybėje. O dabar pakalbėkime apie judaus jaunimo iniciatyva, pagal kurią siekiama, kad 20 procentų studentų galėtų mokytis ar stažuotis užsienyje. Mes turime užtikrinti, kad tie 20, studen, 20 procentų studentų būtų visų ES valstybių studentai, o ne tik tie, kurie turi pakankamai lėšų važiuoti mokytis ar stažuotis į užsienį. Dar keletą žodžių apie vietos valdžios institucijas. Regionų komitetas yra parengęs ataskaitą, sakydamas, kaip svarbu, kad visa informacija pateiktų ir vietos valdžios institucijoms. Aš, aš dirbu e, vietos e, valdžios institucijose, kai piliečiai mums skambina dėl šiukšlių išvežimų ar gatvių apšvietimo problemų. Pas mus jie gali kreiptis į kelis departamentus, bet netaip seniai mes nusprendėme įdėkti vieno langelio principą. Ir dabar mūsų žmonės turi vieną telefono numerį, į kurį gali skambinti, jei jam iškyla problemos dėl bet kokių viešųjų paslaugų. Taigi, jie kreipiasi į tą vieną asmenį, kuris priima iš jų informaciją ir ją nukreipia. Yra tokios vietos valdžios institucijos, kurie, kurios turi visą reikalingą infrastruktūrą ir darbo procedūras, kurios leidžia tinkamai uh, dirbti su piliečiais. Vietos valdžia nuolat kaltina Briuselį. Bet ne Briuselis kaltas. Tiek galėjau pa pasakyti. Dėkoju. Dėkoju ponui Baratui už savo situacijos pristatymą. Kalbėjote šiek tiek ilgiau, bet jūsų kalba buvo labai emocionali. Tie dalykai, kuriuos jūs iškėlėte, yra labai svarbus. Tai yra ES piliečio kasdienybėje kylančios problemos. Kalbėjote apie mokymą, e, profesinį rengimą, apie apsikeitimą studentais, stažuotojais yra atitinkami teisės aktai, kurie turėtų leisti mūsų jaunimui e, mokytis, iki, e, mokytis kitose ES valstybėse narėse, stažuotis ten, jūs puikiai nušvietėte tas administracinės problemas, biurokratinės problemas, kurios kyla kasdieninėme e, jaunimo studentų gyvenime. Jūs taip pat. Taip pat galėtume sakyti, kad žiniasklaidai turėtų tekti svarbus vaidmuo ne tik europiniai, bet ir vietos žiniasklaidai, kuri dažnai nelabai gerai supranta, kas iš viso yra Europos Sąjunga, tai kažin ar gali ir tinkama informacija apie tai pateikti savo skaitytojams. Grįšime dar prie jūsų pasiūlymų. Dėkoju Jums. O dabar suteiksiu žodį Tony Venabl, kuris yra ES piliečių veiksmų tarnybos ir Airijos piliečių informacijos valdybos vadovas. Jisai pakalbės apie laisvą gyventojų judėjimą ir vartotojų teisių apsaugą. O po to suteiksime žodį ponui McQueen. Nežinau, ar jis yra čia mūsų salėje yra, puiku. Ponas McQueen yra dirbęs socialinėse tarnybose. Taigi dabar suteiksiu žodį Tonui Venabliui ir ponui McQueen, kuris kalbės po jo. Jum abiems skiriu 15 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš tikrųjų iš karto galiu netgi reaguoti į tai, apie ką kalbėjo e, peticijos pareiškė, pateikėjas. Mūsų šalyje dirba, šeši, mūsų organizacija dirba 60 teisininkų, nagrinėja 60 tūkstančių įvairiausių paklausimų, paraiškų per metus mūsų gaunamų. Ir tarptų pateikiamų klausimų tikrai nemažai būna susijusių su būtent 2000. 2004 metų 38 direktyva pilietybės, apie 50 procentų atvejų, sakyčiau, tikrai gana problemiški ir um, neretai galėtų net ir baigtis pažeidimo procedūros pradėjimo. Neseniai įsteigėme ES teisių tokią vadinamąją kliniką, kur sprendžiame itin sudėtingus atvejus susijusius su kur ir, ir tai, tą procesą įsitraukia įvairiausios NVO iš visos ES dėl tų pačių teisių įgyvendinimo eina kalba be abejo. Ir su tuo susiję visi. E, tik aš kelčiau gal kiek kitokį klausimą. E, dažnai yra taip, kad kuo daugiau į mišką, tuo daugiau medžių ir ar mes nepasimetame ir, ir ar tikrai suprantame, kokia reikalo esmė. Ką mums reikia žmogaus teisų hartijos? Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, nebūtinai visi žino, kas tai yra apskritai ES pilietybė. Aišku, pripažįstama jį plačiai, bet jeigu pasigilini ir bandai suvokti, ką žmonės apie ją mano, tai gal ir tie 25 procentai, kurie tikrai pasiskaito visas etiketes, uh, Um, pasakys, kad uh, nebūtinai gali atsakyti į tuos klausimus, kuriems kyla. Vadinasi, atsidurėm tokio situacijų, kai žinom liktai, kas yra e, sušaldytas e, gatavas maistas, bet nežinome, iš kur jis, pavyzdžiui, pas mus pakliuvo, kaip jis buvo paruoštas. Ir be abejo, vien E, likimo valiai tos sprend, problemos sprendimo palikti negalime. Kitas dalykas yra tai, kad aišku, komisija deda pastangų dėl to, kad būtų labiau dėgiamas vieno langelio principas ir panašiai, bet e, teisės aktai, kuriami vis dar skirtinguose direktor, direktoratuose, skirtingi padaliniai už tai atsakingi. Ir vis dėlto to organizuotumo didesnio reikia. Reikia viską labiau sutelkti į vieną vietą. Trečioji priežastis su tuo susijusi yra ta, kad dėl to susiskaldimo institucinė, institucinėje sąrangoje sunku už ES ribų e, kurti m, mm, pilietinės e, visuomenės e, atmosferą ginančią galbūt ES idėją ir pilietybės idėją. Ir akademikai, filosofai, sociologai galbūt galėtų irgi sutelčiau dirbti ir galvoti apie tos pagrindinius principus. Tačiau jie dirba irgi e, kiekvienas savo atskirai. Ir viskas yra labai abstrakčiai suvokiama, išskirstita po, po skirtingas sferas. Tad e, norėtųsi, aišku, kad e, šių Europos piliečių metų pabaigoje pasirodytų atitinkama hartija visos principus vienijanti. Čia turėtų būti numatyta, kad piliečiai yra informuojami apie jų teisės, apie galimybės kreiptis į ES institucijas ir apie būdus, kaip galima veiksmingiau dalyvauti ES sprendimų prieimimo procesuose kaip aktyviems piliečiams. Taigi apie šiuos tris kertinius principus ehm, teisės prieiga ir priklausimo jausmas turėtų suktis e, Hartijos tekstas. Vos tik e, prasidėjus tokiam procesui, aišku, greitai pamatai, kad ES pilietybės idėja suvokiama per nelik siaurai. Ji yra glaudžiai susijusi su žmogaus teisų hartė, be abejo, tačiau yra ir platesnis kontekstas, nediskriminavimo principai. E, ir tas pasakyti ne, ne tik apie migrantus, apie judančius laisvai piliečius, bet taip pat ir um, sėslius vienoje valstybėje narėje gyvenančius. Dar dėl tų pačių trijų elementų kelios mintys. Sustabdykite mane, ponė pirmininkė, kai reikės. Pirmiausia, dėl teisų aspekto. Uh, Aš manau, kad visi sutarėme dėl to, kad pagrindinis e, su Hartija čia susijęs dalykas yra ne kurti naujas teisės, bet tiesiog pasirūpinti egzistuojančių teisių veiksmingų įgyvendinimu. E, galbūt e, tolesnės ataskaitos užpildys tą spragą paliktą nuo, nuo praeisių keliarių metų ataskaitų dėl žmogaus teisų, dėl piliečių teisų veiksmingo įgyvendinimo. Ir kol kas tikrai Nelabai aišku, kodėl komisijai reikėtų suteikti didesnius įgaliojimus, pavyzdžiui, įmonių apsaugos e, srityje, apsaugos nuo neteisėtos konkurencijos srityje, bet kodėl komisija net neskiria tiek daug e, dėmesio piliečių veiks, teisų veiksmingam įgyvendinimui. Turėtų būti greitai reaguojama, imamasi veiksmų komisijoje ir Būtent ta linkme turėtų būti formuluojamas ir hartijos tekstas. Toliau prieiga ar teisė kreiptis. Aišku, dokumentai visiems prieinami turi būti ir informacija turi judėti laisvai. Panašiai kaip ir peticijos pateikėjas mes, kaip tam tikri organizuoti lobistai, jau penkerius metus už tokius dalykus kovojame. Komisijos nuolat prašome suteikti prieigą prie dokumentų, e, kuriuose numatytas e, žmogaus teisų hartijos kai kurių dalių netaikymas, kaip, kaip išimtis e, tam tikrais atvejais ir jau anksčiau dar šiais metais esame kreipęsi tuo klausimu į komisiją ir dabar jau ji e, suteikė prieigą prie penkių teisinių nuomonių dėl Junktinės karalystės, Čekijos e, ir Lenkijos e, atveju pritaikytos e, išimties. Ir tikrai nepriimtina, netoleruotina, kai vyriausybė kalba šalyje apie laisvą judėjimą, apie kitus principus, tačiau iš tikrųjų e, nesieima to įgyvendinti. Man atrodo, kad čia dar reikės siekti tos pergalės, jos dar e, negalime vadinti tokia. Turi būti užtikrinama laisva prieiga prie visų institucijų, prie galimybių teikti peticijas, e, skundus, nes kol kas sistema tikrai nėra visapusiškai veiksminga. Ir Trečias kertinis principas hartijos e, dar yra tai, kad mes turėtumėm pažvelgti dar kartą į tas numatytas procedūras, į pavyzdžiui tą vieną milijoną parašų, yra kurie yra reikalingi norint pradėti piliečių iniciatyvą, bet kodėl negalima kalbėti konkrečiau apie tam tikrus dalyvaujamosios demokratijos principus pagal e, sutarties 11 straipsnį. Kodėl negalima Europos parlamento rinkimų padaryti demokratiškesniais, numatant transnacionalinius sąrašus, pavyzdžiui. Yra tikrai dar ir daugiau tokios demokratijos formų, kurias galima būtų įtvirtinti. Mes tikrai mielai padiskutuotume apie galimą tokios hartijos projektą, kai tik pasirodys atitinkamas tekstas ir tikimės, kad ES institucijos rimtai pasižiūrės į tokią idėją, o ypatingai Europos parlamentą čia akcentuočiau, nes būtent į jį mes dedame tikrai daugiausiai vilčių, galvojant apie pažangą šiais metais. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasiūlymus. Toliau žodis ponui McQueen. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame klausime ir kalbėti apie Europos piliečių situaciją ir jų teisų gyvendinimą. Aš turiu uh, pristatymą su skaidrėmis, tačiau e, labai ilgai nesiplėsiu. Norėčiau atkreipti dėmesį į antrąją skaidrę, kuri susijusi su Airijos demografinė situacija. Mes e, pasteb... E, kelet, pastrosius keletą metų stebėjome, e, kokios tendencijos, kaip, tos, kaip keitėsi viskas ir matome pusę milijono ES piliečių per pastarosius keletą metų migravo ES viduje, tačiau Airijos situacija yra kitokia. Mes Matėme, jog airijos gyventojai e, e, sudarė 4,5 milijono žmonių pagal paskutinį surašymą. Per pastaruosius dešimtį metų mes pastebėjome esminės e, migracijos tendencijas iš ES kitų valstybių narių į Airiją. Ir Airijos gyventojų skaičius padidėjo 12 procentų dėl, būtent dėl tų naujai atkeliavusių ES piliečių. 366 tūkstančiai e, žmonių e, piliečių yra ES piliečiai iš Junktinės tai karalystės, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos, iš visos ES valstybių narių. E, tai turėjo didelės įtakos, dažniausiai teigiamą prasme, Airijos situacijoje. Ir per tą periodą, e, ypač nuo 2007 metų, tai yra pasiekus tą 2007 ribą, migracijos tendencijos toliau tęsiasi. E, tačiau e, žmonės iš Airijos pradėjo keliauti lauk, apie 40 tūkstančių išvyko, tačiau iki šiol į Airiją atsikrausto žmonių iš Europos Sąjungos. Ir, Mes, e, turėjome, e, e, mes pastebėjome tikrai esminius pokyčius, demografinius pokyčius per gana trumpą laiką. Nevyriausybinės organizacijos, piliečių informavimo tarnybos ir kitos institucijos mūsų šalyje e, dirbo šioje srityje, stebėjo situaciją ir mes tengiamės padėti žmonėms, kurie norėjo informacijos atkeliavę į Airiją ir 2012. -aisiais Mes turėjome virš 600 tūkstančių žmonių, kurie pasinaudojo tų tarnybų paslaugomis. Apie 10-11 tų žmonių, e, procentų tų žmonių, tai yra 60-70 e, tūkstančių žmonių yra ES valstybių narių e, piliečiai atvykę į Airiją paprastai dirbti. Jiems reikėjo informacijos apie jų teisės. Šiuo metu ne airių yra, e, air, gyvenančių Airijoje yra 80, 18 procentų. E, e, bendras nedarbo lygis yra 14 procentų Airijoje. Ir žmonėms vis labiau rūpi jų, kaip darb, jų darbuotojų teisės žmonės daugeliu atveju, net ir neturėdami, negalėdami gauti darbo, vis dėlto Airijoje pasilikdavo, nekeliaudavo atgal. Uh, Ir um, yra tikrai į tarnybas kreipta, kreipiamasi dėl įvairiausių klausimų, e, dėl struktūrinių skirtumų, e, dėl kalbinių klausimų ir problemų. Ir aišku, e, teisės aktų įgyvendinimo klausimų pati ES pilietybės idėja mūsų manimo yra labai svarbi, labai reikšminga, ji daro tikrai teigiamą įtaką, e, ypač Airija jį darė teigiamą įtaką pastarąjį dešimtmetį, prisidėjo prie nedarbo mažinimo, e, e, socialinių ir darbuotojų teisų įtvirtinimo. Tačiau sustatpatinimas su Europą Airijoje taip pat tų žmonių tarpe, kurie atkeliavo į Airiją iš kitų ES e, valstybių narių, yra tikrai stiprus. Subsidiarumas yra labai svarbus principas, kadangi jeigu gyvenate vakarų Airijoje, e, Dublinė, jūs jaučiatės, e, jaučiatės gyvenantis Airijoje, nelabai jaučiate Bruselio įtakos, tačiau uh, E, e, aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbus e, pilietybės aspektas. Taip pat saliginis pačių individualių piliečių silpnumas, jų teisų apginimo galimybės gana silpnos lyginant su atskirų institucijų galimybėmis. Pavyzdžiui, reikia E, pabrėžti, kad paprastai e, vidutinis e, statistinis Airijos pilietis dažnai nepakankamai gali pasinaudoti savo teisėmis, jos dažnai pažeidžiamos, yra, pavyzdžiui, neužtikrinama informacijos teisė, susidūrėma su biurokratinėmis procedūromis ir dėl to pilietinės, pilietinės būtent piliečių iniciatyvos sustiprintų tokias jų teisės. Tad kalbant apie tą subsidiarumo principą ir kliūčių suvokimo e, požiūrių ir e, Briuselyje, ir nacionalinėse institucijose suvokti, kad atsakingi pareigūnai, pareigūnai, kurie atsako už e, teisės aktų įgyvendinimą iki pat aukščiausio lygmenio, turėtų konkrečiai nagrinėti kiekvieną mielą dieną, kiekvieną savaitę konkrečius e, skundus. Ir, ir e, tik tai tokiu būdu jie praktiškai suvoks, kokios yra tos kliūtis. Dėkoju už airišką patirtį. O dabar suteiksiu žodį poniai Alison McDonald, Leideno universiteto Europos instituto dėstytojai, bendrosios rinkos teisės apžvalgos asocijuotojai redaktoriai. Jis kalbės apie teisinius pilietybės aspektus. Dėkoju. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame klausime. Mano akademinis požiūris siejasi su praktiniais dalykais nes daugelis akademinių diskusijų dėl pilietybės remiasi bylomis, o aišku, kad bylas reikia išspręsti. Yra keletas svarbių aspektų, kuriuos šiandien norėčiau paminėti, kai kalbame apie akademinės diskusijas. Ir pirmoji problema, Tai yra vardų ir pavardžių sudarimo ir rašymo problema. Ši problema yra jau pakankamai sena, e, prasidėjusi daug anksčiau negu atsirado Europos pilietybės savoka. Ir kalbant apie teismo praktiką, sprendžiant su vardais ir pavardėmis susijusias problemas, tai teismo praktika rodo, kad reikia rasti pusiausvirą tarp atskirų piliečių teisių, pasirenkant e, vardų rašymą, turiu galvoje ypač situacijas pasienio valstybėse, gimus vaikams arba e, sudarius santoką, e, arba problemas, kai tradicijos ir taisyklės skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Taigi reikia subalansuoti atskirų piliečių teisės ir teisę valstybėm narėm išlaikyti savo nacionalinę tapatybę, kas ypač pabrėžta Lisabonos sutartyje. Wittgensteino byla, e, kuri susijusi su pilietybė ir su valstybės konstituciniu identitetu. Tai kai e, ši byla pateko į teisingumo teismą, teisingumo teismas leido Austrijos valstybei nustatyti taisyklės dėl vardų rašymo ir ar į vardų e, ir pavardžių rašymą gali įeiti ir titulo paminėjimas. Nors teismas, aišku, jokių konkrečių taisyklių nenurodė. Kitas aspektas, kurį norėčiau paminėti, tai yra aspektas iš privatinės teisės, kuris labiausiai liečia nekeliaujančius, nejudančius piliečius, kurie kitose valstybėse, užsienio valstybėse, kitose ES valstybėse per internetą įsigyja prekes ar paslaugas. Čia yra nemažai problemų sieja mūsų bandymais harmonizuoti situaciją. Ir tai parodo, kokios yra problemos šioje srityje. Turiu galvoje bendrą Europos Sąjungos mm, prekybos įstatymą, kuris dabar yra tik rengiamas. Iš vienos pusės e, šis teisės aktas turi politinių tikslų, sieki harmonizuoti kai kurios privatinės teisės aspektus, nori harmonizuoti šios aspektus, siekdamas skatinti ekonomikos vystimasi, didinti sandorių skaičių, tuo būdu mažinant jų kainą. Bet iš kitos pusės reikia saugoti vartotojų teisės. Tuo būdu bandoma suderinti uh, labai daug dalykų, kurie netaip lengvai suderinami. Dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kuris ko gero labiausiai siejasi su tomis diskusijomis, kurios vyko šiandien. Tai yra teismo praktika skirta pilietybės ir judėjimo teisių bei gyvenimo teisių įtvirtinimui Sombrano byla. Teisingumo teismas pareiškė svarbu pareiškimą dėl tos bylos, jinai buvo komentuojama įvairiose akademiniuose sluoksniuose, ne visiems tas pareiškimas patiko, bet kilo labai karštos diskusijos. O teismas pareiškime nurodė, kad pilietybė yra pagrindinė teisė susijusi su galimybė gyventi bet kur Europos Sąjungoje. Ir tai įtvirtina judėjimo teisę. Šis klausimas yra susijęs su dar vienu pilietybės aspektu, su to, ką minėjo Toni, su pagrindiniu teisių užtikrinimu. Akademinės diskusijos iškėlė problemą kuri ne tik akademiniam pasauliui yra svarbi, bet tai yra ir praktinė problema. Ir tai yra susiję su e, teisių apimtimi. Tai yra, ar mes čia kalbame apie europinės teisės ar apie nacionalinės teisės, nes žmonės nežino, kur kreiptis jiem, jei jiem kyla problemų susijusių su tomis teisėmis jei ES pilietis pervažiavo iš savo valstybės narės į kitą, tai tada kaip ir turime uh, reikalo su europinė, europinėmis teisėmis. Bet kalbant apie pagrindinių žmogaus teisų hartiją, uh, ši hartija teigia, kad jinai taikoma valstybėms narėms įgyvendinant ES e, teisę, tai ar ši nuostata yra susijusi su ES teisės taikymo sritimi. Iš vienos pusės tai galbūt atrodo akademinės diskusijos, bet iš kitos pusės jos yra labai svarbios Europos piliečiam, kadangi jie nežino konkrečiai, kaip, kokias teisės jie turi ir kaip jos yra užtikrinamos. Taigi, pagrindinių teisių hartijos taikymos rytis irgi turėtų būti išaiškinta. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau šiandien paminėti. Galbūt po pietų jam bus daugiau skiriama dėmesio, bet jis yra susijęs su tuo, ką sakė Toni. Ką reiškia pilietybė? Esu mm, dariusi mokslinius tyrimus dėl to, kaip terminas pilietis ar pilietybė naudojamas sutartyje. Jis naudojamas nepakankamai aiškiai, nes labai dažnai žodis pilietis nereiškia valstybės narės piliečio ar Europos piliečio. Labai dažnai žodis pilietis reiškia tiesiog asmenį. Mes visi turime politinės teisės, ar esame valstybių narių piliečiai ar ne. Ir dėl to labai norėčiau, kad per mūsų diskusijas ir per Europos komisijos piliečių ataskaitą Europos piliečių teisių stiprinimas nebūtų sutelktas tik į nacionalinių valstybių piliečių teisių stiprinimą, nes ES yra nemažai trečiųjų šalių piliečių, kurie ilgai čia gyvena ir ES turėtų pasinaudoti pilietybę, pilietybę savoką, kad tiem e, trečiųjų šalių piliečiam palengvintų gyvenimą. buvo manoma, kad Europos pilietybė reiškia, kad bet kuri valstybė narė turi traktuoti kitos valstybės narės pilietį lygiai taip pat kaip ir savo pilietį. Bet mes praktiškai matome, kad taip nevyksta, ypač baudžiamosios teisės srityje, taikant Europos arešto orderį, buvo byla teisme, kai Italijos pilietis ilgai gyvenęs Vokietijoje padarę tokį nusikaltimą, tokį didelį nusikaltimą, kad teismas leido tą asmenį išsiųsti į savo kilmės valstybę narę. Taigi ES pilietybė nebūtinai reiškia vienodą požiūrį į kitos valstybės narės piliečius. Visa tai, visi šie dalykai yra susijęs su ES kūrimu, su tomis teisėmis ir tomis prievolėmis, kurios yra siejamos su ES pilietybė. Ir aš savo vardu asmeniškai norėčiau pasakyti, kad kuriant ES, galbūt nebūtinai šiemet, bet už penkerių ar dešimties metų turėsime galimybę e, įtvirtinti, kad ES pilietybė iš tiesų yra net daugiau negu nacionalinės valstybės narės pilietybė. Laukiu su nekantrumu mūsų tolesnių diskusijų. Dėkui už suteiktą žodį. Dėkui. Būkite rami, akademinė, akademinis požiūris mums irgi yra labai įdomus. Suprantame, kokia sudėtinga ir įvairialypė yra situacija. Yra mm, įvairių teisės aktų, subsidiarumo klausimas nuolat iškyla vienu ar kitu aspektu. Taigi manau, kad jūsų išsakytos temos, paska, jūsų išsakyti komentarai paskatins mūsų diskusijas, Europos arešto orderis. E, žinome, kad jau nemažai yra problemų, kaip piknaudžiaujama šio orderiu grįšime, ko gero, dar prie tų klausimų vėliau. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų paskutiniam kalbėtojui, Nemi, e, Polui Nemits. Jis yra Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato, pagrindinių teisių ir pilietybės direktorato direktorius. Suteikiu Jums penkias minutės, prašom. And, uh... Ačiū, ponė pirmininkė turėdama galvoje Europos piliečių metus, 2013 metus, be abejo, Europos komisija pradėjo konsultacijų e, procesą jau savo ruoštų ir taip pat džiaugiamės galėdami dirbti šiandien kartu čia su Europos parlamentu. Na ir bandysiu tiesiog papildyti tai, ką sakė mūsų generalinio direktorato um, direktorė, ponė Liubail, ir papildysiu dar ir tai, ką tikriausiai po piet pasakys komisijos narė apsilankysinti Vivian. Uh, Reding. Kai kalba pasisuka apie es teisės aktų įgyvendinimą, kai kas ne visada paminima, o tai yra pats svarbiausias dalykas, galvojant apie ES kaip bendradarbiavimo, um, bendradarbiaujama tam tikrą sąrangą, yra tai, kad um, svarbus yra um, starčių sergėtojo vaidmuo nacionaliniai teisėjai be abejo prižiūri, pavyzdžiui, kaip e, yra taikomi nacionaliniai teisės aktai. Ir vienintelis iš tikrųjų veikėjas gali veiksmingai užtikrinti tam tikrą piliečio teisę. E, būtent nacionalinis teisėjas iš tikrųjų turi čia didžiulę įtaką. Jeigu um, teisingumo teisme deleguotas e, nacionalinis teisėjas nusprendžia, kad komisijos kokie nors veiksmai buvo netinkami, tuomet e, priverčiama valstybė nariai imtis veiksmų, bet be abejo savavališkai ar savarankiškai pavienis asmuo, pilietis, pavyzdžiui, kaip ponas Kamaldytas Barat, negali kreiptis į tą teismą. Ir dėl to ir parlamento ir kitų institucijų pareiga yra visų pirmiausia suvokti um, skirtumas tarp kitų integracijos formų ir europinės integracijos. O ES teisė yra tiesiogiai taikoma ir ES piliečiai gali kreiptis į nacionalinį teisėją. Būtent jis yra pagrindinis sąjungininkas piliečio, e, siekiant jam veiksmingo savo teisų įgyvendinimo užtikrinimo. Aišku, labai svarbu yra dėl to informuoti nacionalinės administravimo e, įstaigas e, apie įvairias procedūras ir mes tikrai daug išteklių tam skiriame. Bet be abejo nacionaliniai teisėjai kontroliuoja tai, kaip yra įgyvendinima teisė. Yra tikrai daug atvejų, kai teisingumo teismas priima preliminarų sprendimą, o paskui jam grįžus jau į e, tam sprendimui m, grįžus į nacionalinį teismą, nacionalinis teisėjas veiksmingai toliau e, tas teisės užtikrina savo sprendimais. Europos Sąjungoje gyvena 500 milijonų gyventojų ir mažiau negu 20 milijonų piliečių kol kas pasinaudojo Mm, Europos piliečio iniciatyvos teisę. Ir tai yra tikrai labai nedaug. Todėl turime paaiškinti visiems kitiems, kurie yra sėslesni, kad e, gali aktyviai veikti, kad gali judėti ir kodėl. Todėl, kad ekonominės krizės laikais laisvas judumas kaip tik kompensuoja tą faktą, kad priešingai negu kitose žemynuose um, ES populiacija mažėja, gyventojų skaičius mažėja. O taip pat turime vis mažiau darbo vietų, kaip tai kompensuoti būtent kūrybingumu, konkurencingumo didinimu ir laisvo judumo principo užtikrinimu. Tai yra pats geriausias argumentas tiems, kurie tiesiog nusprendžia likti vis dėlto savo gimtojoje šalyje ir niekur iš jos um, nekišti nosies. Mm, Europos Sąjungos miestai, kurie patys atviriausi yra, palankiausiai nusiteikia atvykstančių iš kitur atžvilgių. Tuo pat metu reikia pasakyti, yra patys gyvybingiausi, ekonomiškai stipriausi ir, ir patraukliausi miestai gyventi. Imkime pavyzdžiui Londoną, pavyzdžiui Hamburgą. Meras čia, pažiūrėjau, nusprendė visiems, kas tik nori, pasiūlyti, jeigu aišku, tą numato teisės aktai, galimybę pilietybę suteikti visiems norintiems. Ir pilietybės teisės, laisvo judumo teisė yra dalykai, kurie pasitarnauja būtent ES piliečiams ir mes turime uh, juos apie tai informuoti. Ir tuo paremta yra ir mūsų ekonomika, ir mūsų klestinti visuomenė, nes e, įvairovė tikrai daugeliu dalykų yra labai palanki. Labai gerai, kad ta įvairovė egzistuoja. Mes e, kaip tik stengiamės ir užsakyti atitinkamą tyrimą, kuris susijėtų miestų patrauklumą suvokiama su jų ekonominiu pajėgumu. Tikrai labai įdomu į tą dalyką pasigilinti. Dar viena mintis dėl to, kad reikia suvokti, kad metodologija e, gali labai skirtis, bandant gilintis į visus šios klausimus. Ir subsidiarumo principo dvasia remdamiesi mes iš tikrųjų turėtumėm tiesiog pažvelgti į vairias galimybės administruoti, į vairius klausimus Mm, procedūras numatyti, tada turime žiūrėti, kas veikia, kas ne, o paskui turime priimti sprendimus. Nes e, dažnai yra labai kalbama apie Briuselio pageidavimą e, kurti kiek manoma daugiau biurokratijos lygių. Kaip tik e, girdėjome apie peticijos pareiškėjo kartą patirtį. Kai kur, tikrai kai kurie procesai užtrunka ilgiau. Ir kaip ir jūs, ponė Kešmen, minėjote, kai kurias problemas. Be abejo, jas reikia spręsti, bet be viso to reikia turėti galvoje pagrindinius principus, jų taikymą ir neišleisti iš akių, nes man atrodo, reikia ir vieną, ir kitą daryti. Ir į specifines problemas žiūrėti, ir taip pat nepamiršti bendro konteksto, galvoti apie pagrindinių principų taikymą veiksmingą ir, ir apie tai, ar apskritai yra um, ar, ar, ar įmanoma jos apskritai išlaikyti, ar jie yra naudingi. Iš tikrųjų, galėčiau jums net padeklamuoti 2010 metų pilietybės ataskaitos kai kurias dalis, kur yra kaip tik atitinkamų pasiūlymų, netgi jau numatyta dėl, tarkime, to, apie ką kalbėjo ponė Koraca Bilit, apie e, automobilių registravimo principų keitimą ir taip toliau ir panašiai. Dėl e, homoseksualų e, santokų galimybės užtikrinimo, aišku, irgi yra tenai kalbama. Bet pats kertinis aspektas yra baziniai tie principai mūsų. Ir galima, aišku, kvestionuoti ir tuos bendro pobūdžio principus, bet vis dėlto aš baigsiu savo kalbą pasakydamas, kad kvestionuodami tuos principus mes turime aktyviai veikti ir įsitraukti į procesą ir ne tik siūlyti patys savo idėjas, bet taip pat ir stengtis peržiūrėti tai, kas jau yra pasiekta. Nes, pavyzdžiui, asmenų laisvo judumo direktyva yra tikrai puikus pasiekimas. Ir jam vis dėlto kyla nemažas pavojus jau kai kuriuose valstybėse narėse. Ir tikrai komisija pasiūlys šių metų pabaigoje hmm, taikyti naujus principus, kurie bus susiję, aišku, ir su valdysena veiksminga. Ta nekartą jau minėjome. Ir, ir taip pat tais pasiūlymais bus stengiamasi užtikrinti ir pilietybės teisės ir tai, kas numatyta minėtoje direktyvoje, veiksmingą užtikrinimą. Dėl socialinės žiniasklaidos priemonių ir demokratijos principų dėgymo. Aš pats dalyvauju e, Twitteryje EIC e 2013 ir taip toliau. Adresas galite juo pasidomėti ir ten sekti e, tai, ką aš įrašau Twitteryje. Merci beaucoup, monsieur Lemitz, pour euh, votre témoignage. Dėkui, dėkui už jūsų pasiūlymus užžydėjęs. Dabar kviečiu visus diskutuoti, nedvėjodami, e, teikite pasiūlymus, dalinkitės patirtimi, klauskite, teikite klausimus kalbėtojams. Jei turite konkrečių klausimų, kuriam nors konkrečiam kalbėtojui, tai nedvėjodami klauskite. suteiksiu e, iš pradžių galimybę pasisakyti parlamento nariams. Ne visus jų matau, bet norėčiau kreiptis, kad visi, kurie kalbės, nekalbėtų ilgiau kaip dvi minutės, kad kuo daugiau šiandien galėtų išsakyti savo mintis ir idėjas. Twitteryje Barbara Schneider pateikė klausimą, galbūt kas nors iš kalbėtojų jį galės atsakyti. O tada stiksiu žodį ponui Sogor. Vokietija yra pasirašiusi 7 ir 12 Europos žmogaus teisų konvencijos protokolus dėl šeiminių teisių ir dėl diskriminacijos dar jų neratifikavo. Ar ES reaguos ir paskatins Vokietiją juos ratifikuoti? Galbūt komisijos atstovas galės atsakyti. Man dar reikia pasigilinti, ar, ar Vokietija yra įsipareigojusi ratifikuoti tos protokolus. Monsieur Sogor, si vous avez la parole, deux minutes, s'il vous plaît. Uh, thank you. I don't have a question. I just to uh, say something uh, following Mr. Nemitz. Aš uh, norėčiau sureaguoti pano Nemits pasisakymą septynerius metus buvau senatorius savo kalboje ir ne, negalėjau kalbėti savo gimtają kalbą, dabar pasinaudosiu galimybę kalbėti savo gimtają kalbą. Tie piliečiai, kurie nenori išvykti iš savo valstybės, tai yra nenori būti mobilus, uh, E, nes jie galvoja, jo kitoje valstybėje narėje negalės kalbėti savo gimtają kalbą, jie patirs įvairios, įvairios rušės diskriminaciją, negalės pasinaudoti mm, švietimo e, privalumais, negalės naudoti savo nacionalinių simbolių ir jie yra, e, jaučiasi dažnai baudžiami. Aš esu iš Lenkijos Ir žinau, kad, aš atsiprašau, esu iš rytų Europos ir aš žinau pats iš savo patirties, kad daugelis e, e, šios, e, šio regiono piliečių kitose valstybėse narėse jaučiasi kitok, antrarūšiais. Tad tokius žmonės yra labai sunku paskatinti, motivuoti būti judžiais, paskatinti keliauti į kitas ES valstybės narės. Mes aišku, negalime jų priversti e, elgtis taip, kaip mes norime, arba taip, kaip nurodo didžioji e, e, dalis kitų ES piliečių. Aš manau, kad galbūt mes po pietų kalbėsime apie ES piliečių situaciją ir problemas susijusias su e, jų buvimu kitose valstybėse narėse. Na, bet aš norėčiau. E, Kaip, norėčiau žinoti, kaipgi būtų įmanoma e, paskatinti tokius piliečius e, judėti, e, kuomet jie nelinkia to daryti dėl įvairių diskriminacinių dalykų, dėl įvairių kliūčių. Kalbame apie 7 ar 8 procentus ES piliečių, kurie susiduria su ta tokia savotiška mažumos situacija. Yra Italija, Suomija valstybės, kurios išsprendusios iš dalies tas problemas, tačiau dauguma kitų valstybių jų nėra išsprendusi. Allez-y, Monsieur Limits, Monsieur yes, Sodor, si vous voulez couper votre micro, s'il vous plaît. Yes, thank you very much uh, for this. Ačiū už šį pasisakymą. Iš tiesų, labai svarbu suvokti, kad ES teisės aktai apriboja valstybių narių laisvę taip elgtis, nederamai elgtis. Yra daugybė nuostatų, kurios draudžia diskriminaciją. Mes turime labai iškės taisyklės, kurios e, nustato e, valstybėms narėms prival, prievolę e, skatinti, įgalinti e, vienos lyties atstovų, žmonių, porų ir kitų žmonių laisvą judėjimą ir panašiai. Tad aš manau, kad Tai, ką jūs čia išdėstėte, yra klausimas, kuris galėtų būti susijęs su septintuoju sutarties straipsniu, kuris daugelio žmonių yra vadinamas atominė bomba. Na, bet aš manau, kad valstybės narės turi naudo, e, remtis tais visiškai, tais pagrindiniais nediskriminacijos, žmogaus teisų principais, tačiau e, po to, kai įsigal, įsigal, įsigaliojo e, pagrindinių teisų hartija, komisija pademonstravo kad ta naujoji, naujasis ES kelias e, susijęs ne tik tai su ekonominiais dalykais, bet ir su pagrindinių teisių e, įgyvendinimu. Ir, ir komisija tą vertina labai rimtai. Ir e, teisinės valstybės principo įgyvendinimas Rumunijoje ar e, e jos santykiai su. E, e, Vengrija ar Vengrijos nederamais veiksmais, visą tai į, į, į, tuos, į tokią situaciją įsikišo Europos komisija. Tačiau ten, kur nėra teisinio pagrindo, mes negalime imtis jokių teisinių veiksmų. Tai yra visiškai normalus galių apribojimo principas. Tos galios, ta valdžia turi būti apibriešta ir įtvirtinta įstatymais. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Valéane, vous voulez répondre aussi Well, it's not Dėkoju, ponė Valija. But, uh, where... uh, žinom, kad yra etninės mažumos ir valstybėse narėse yra įvairiai reaguojama. Į tai žinau, kad Ispanijoje bus referendumas dėl katalonų, Junktinėje karalystėje, Škotija renks referendumą. Bet visus šios dalykus reikia atskirti nuo Europos pilietybės klausimų, nes tai yra susijęs su pačiomis nacionalinėmis valstybėmis. Nėra ES valstybių, kurios diskriminuotų savo piliečius. tiesiog kai kurie žmonės kritikuoja savo valstybių narių sandarą. Etninių mažumų situacija irgi yra skirtinga, gali būti autonominiai, e, autonominiai regionai, gali būti žemės, gali būti regioniniai, regioninės atstovavimas parlamente e, kaip pavyzdžiui Rumunijoje. Ir ponas Sandor sakė, kad jis savo parlamente buvo senatorium septynerius metus. Ir Vengrijos mažuma Rumunijoje mm, buvo e, paskutinius septynis metus vyriausybės dalis. Vengrijos mažumos atstovai buvo vyriausybėje. Taigi situacija yra įvairi. Ir neturėtume čia suplakti mažumų klausimo ir Europos pilietybės klausimo. Mažumų teisės yra susijęs su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Ir susijusios su atskiromis valstybėmis narėmis ir kaip jos tas teisės užtikrina. Aš suprantu, kad kyla įvairių problemų. Ir aš galiu pasakyti, kad tol, kol bent vienas ES pilietis turi problemų dėl to, kad neužtikrinamos jo kaip piliečio teisės, tol mes tas problemas turime spręsti. Ir negalvoti, kad jeigu visiems arba daugeliu nekyla tų problemų, tai problemų ir nėra. Užtenka, kad net jei vienas pilietis turi problemų, tai reikia jas spręsti. Tokios taisyklės turėtume laikytis. Dėkoju, ponė Valian. Ir peticijų komiteto ir Europos piliečių iniciatyvos tikslai būtent ir yra tokie, kad kiekvienas Europos pilietis gali kreiptis ir išsakyti savo problemas. Ponas Kešman, žodis jum. Dėkui, ponė pirmininkė. Čia, e, ko gero, atspindėsiu ir tai, ką sakė ponė Valijan. Ir tos problemos, kurios kyla, yra susijęs su tam tikrais aspektais. Kaip mes apibriešime uh, nacionalinių valstybių narių kompetencijų. Pagrindinių teisių hartija taikoma e, tik tiek, kiek yra atitinkami, atitinkamai tai numatyti ES direktyvose ir reglamentuose, pavyzdžiui, dėl diskriminacijos darbo vietoje. Europos komisija ir taryba irgi prisideda prie šių problemų. Išsiplėtus Europos Sąjungai yra maždaug pusė milijono piliečių, kurie nėra piliečiai, pusė milijono žmonių, kurie nėra piliečiai. Ir šių klausimų nei taryba, nei komisija neišsprendė, nors parlamentas jau ne vieną kartą minėjo ir tie asmenys neturi e, tų teisių, kurias turi piliečiai, pažiūrėjau, negali laisvai važinėti pavyzdžiui, pusę, pusę milijono asmenų net negali vadintis ES piliečiais, jau nekalbant apie tai, kad neturi ir su tuo siejamų teisių. O ES turi daug privalumų, tarp kurių pagrindinis yra vienodas požiūris į visus piliečius. Bet noriu pasakyti, kad demokratija vertinama ne pagal tai, kaip užtikrinamos didžiumos teisės, o mažumų teisės. Taigi, integracijos ir palankaus požiūrio aspektai yra labai svarbus ir ES institucijos būtent ir turi ginti tuos asmenis, kurie uh, patys negali apsiginti. Ir gerbiamas Filipas minėjo, kad mes gauname peticijas, kad į mūsų peticijų komitetą tiesiogiai atvyksta Europos e, piliečiai ir mes suprantame tada, ko dar, kokios problemos jam dar kyla. Ir noriu Mm, paskatinti jūs paskaityti paskutinę peticijų komiteto ataskaitą. Iš tiesų pamatysime, su kokiais dalykais siejama Europos pilietybė. Dėkui. Ar dar norėtų kas nors pasisakyti iš Europos parlamento narių? Jei ne, tai pats kaip Europos parlamento narys norėčiau pakalbėti noriu pasakyti, kad ne tik su laisvo judėjimo teisė kyla problemų, bet problemų kyla ir mūsų toje nuolatinėje e, gyvenamoje aplinkoje ir problemų susijusių su aplinka, aplinkos apsauga, peticijų komitetas irgi gauna daug skundų šiuo klausimu. Tai yra, kai nesilaikoma ES teisės aktų, pavyzdžiui, Natūra 2000 ar paukščių apsaugos mm, teisės aktų. Tie skundai mums rodo, kad šie teisės aktai šios direktyvos nėra įgyvendinami. Ir mes ką galime patarti šiem piliečiam, kad jie dar turėtų pasinaudoti visomis įmanomomis skundų patikimo priemonėmis savo valstybėje narėje. Suprantame, kad svarbus ir subsidiarumo principo išlaikymas, bet taip pat yra labai svarbu ir siekti, kad vals... piliečių skundai, asmenų skundai kuo geriau uh, kuo greičiau būtų peržiūrimi, kuo greičiau į, jų, į juos būtų reaguojama. Ir aišku, galbūt mes ir nuviliam piliečių, sakydami, kad prieš kreipdamės į peticijų komitetą turite pirmiausia e, kreiptis į visas atitinkamas savo valstybės narės institucijas. Norėčiau šiuos dalykus irgi pabrėžti ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad aplinkos e, klausimams skiriama labai nemažai piliečių skundų, kurie patenka į peticijų komitetą. Mes glaudžiai bedradarbiaujame su nacionalinėmis ir ES institucijomis. Ir gailiuosi, kad ne visos valstybės narės e, turi mm, institucijas, su kuriomis mūsų peticijų komitetas galėtų tiesiogiai bendradarbiauti pavyzdžiui, sakysim, yra labai svarbus skirybų klausimai ir skundai, kuriuos gauname dėl skirybų. Pavyzdžiui, Vokietijoje. Ir tai, kad iš 27 valstybių narių, taip pat ir Vokietijoje, nėra konkrečios institucijos, su kuria mūsų peticijų komitetas uh, galėtų bendradarbiauti. Tokie būtų mano komentarai, tokios e, būtų pastabos apie peticijų komiteto darbą ir tas problemas, kurios kartais kyla ir mums. O dabar suteiksiu žodį kalbėtojams iš salės. Prašom. ekonomikos ir, ir socialinio komiteto atstovas. Aš atsak, esu atsakingas už laisvo judėjimo klausimus Europos socialin, ekonominių ir socialinių reikalų komitete ir turiu keletą pastebėjimų dėl to, kaip mano manimo būtų galima pasukti tinkamą linkme šiuos metus, pasiekti gerų rezultatų. Turiu čia kai kurių idėjų. Iš tikrųjų, reikia kalbėti e, ne tik apie trūkumus, apie kliūtis kol kas egzistuojantis e, e, pilietybės teisų gyvendinimo srityje, bet taip pat ir nepamiršti mūsų antrosios darbo grupės popiet šiandieną, kur, kalb, kur bus kalbama apie piliečių politinio dalyvavimo skatinimą. Tai yra veiksmingos pilietybės teisės įgyvendinimo dalis. Pirmiausia, tikriausiai reikėtų pasakyti, kad neturėtų būti ES antros klasės piliečių. Žinote, pavyzdžiui, kad Kipre vis dar nėra visiškai užtikrinta laisvo judumo teisė netgi pačioje e, šalyje, jos viduje. Žinome, kad yra piliečių, pavyzdžiui, mano gimtojo šalyje, Latvijoje, e, kurie te gauna tik pusę žemės ūkio srities skiriamų iš, išmokų dydžio, palyginti su kitomis ES šalimis, bet konkuruoja tai lygiomis teisėmis su visais ES ūkininkais. Ir iš tikrųjų turėtų juk būti užtikrinama teisė mėgautis privalumais to paketo e, visiems ES piliečiams vienodai. Kas mes esame čia susirinkę šioje salėje? Ar mes traktuojami kaip galimi įtariamieji, um, tam tikrą prasme kalbant, ar vis dėlto eina kalba apie konkrečią paramą skiriamą, pavyzdžiui, Latvijos kitų šalių piliečiams e, per įvairius finansavimo šaltinius. Reiktų apie tą klausimą pagalvoti. Kita mintis dėl sėkmingų Europos pilietybės metų e, yra ta, kad neturėtų būti taip pat ir antros klasės institucijų. Europos parlamento vaidmuo derantis dėl daugiametės finansinės programos čia yra labai lemiamas. Ar iš tiesų parlamentas turi visas teisės dalyvauti tose diskusijose ir dėrėtis. Neretai yra užtrenkiamos durys kai kuriems darybų e, dalyviams ar partneriams. Ir tą sritį tikrai reikėtų deramai sukritikuoti ir vis garsiau. Porą pasiūlymų dėl bendradarbiavimo. Aš sakyčiau, kad vienas esminių momentų, galvojant apie politinio dalyvavimo skatinimą, yra pilietybės agoros įsteigimas, kurioje dalyvautų, pavyzdžiui, Europos parlamento nariai, galbūt mūsų komiteto nariai, taip pat ES piliečiai. Ir ta agoros idėja tikrai yra labai puikia, ją reikėtų toliau plėtoti. Ir aš tikiuosi, kad aktyvesnis vaidmuo e, bus taip pat skiriamas ir NVO. 56 e, nevyriausybinės organizacijos yra susijungusios į, e, į vieną juos jungiančią bendrą tokią skaitinę organizaciją ir nereikėtų ir jų pamiršti. Na ir dar viena nemažiau svarbi mintis yra kurti geresnį tarp institucinį bendradarbiavimą. 11 straipsnėje yra numatytos nuostatos, kurios veiksmingai gyvendinamos bus tik tada, jeigu visos institucijos dirbs kartu, surėmusios pečius ir e, tikrai rimtai paisys 11 straipsnio nuostatų, kur pasakyta iš tikrųjų, kad piliečiai yra e, politinių sprendimų prieimėjai patys tikriausi, būtent jie pasuka dalykus skirtingomis e, linkmėmis. E, be abejo, svarbus yra Europos parlamentas e, kaip renkama institucija, bet vis dėlto susiskaldimas, fragmentacija yra dar didžiulė tarp institucijų ir dėl to mes turėtumėm visi pagalvoti, kaip labiau išgirsti tą piliečių balsą ir man atrodo tada Europos pilietybės metai tikrai bus sėkmingi. Ačiū. Euh, Dėkoju už pasiūlymus. Aišku, kad parlamente vyksta diskusijos dėl daugiametės finansų programos. O kalbant apie pilietybės klausimą, aišku, kad mes pasisakome už daugiau Europos ir parlamentas, parlamento siekiai biudžeto klausimais irgi yra ambicingesni. per. Ir mm, manau, kad dabar galiu suteikti žodėnai Marijai. Daug sužinojau ir sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta. Porą dalykų norėčiau pažymėti. Visų pirma, dėl diskriminacijos galbūt tai nėra, e, e, nėra labai ir mums tenkantis klausimas, tačiau manau, kad mes esame ir tam tikros nuomonės forma, formuotojai viešojoje erdvėje. Mes turime daugiau kalbėti apie e, homoseksualų teisės, apie, kit, apie visų piliečių teisės, ne tik tų, kurie juda per sienas mums, būtent tuos klausimus aptardami mes labai daug dėmesio skirsime e, aktyvesniam darbui. Ir e, kalbant apie jūsų konkretų atvejį, e, harmonizacijos e, siekis, e, stengiantis išvengti tokių bėdų, su kuriamis susidūrėte, jūs, jūs bus ir tolesnis mūsų darbas ir tolesnė mūsų pastanga. Trečias dalykas, komisija mums priminė, kad yra visas sąrašas veiksmų, kurie yra įgyvendinami šiuo metu, kurie gerina piliečių galimybės. Pavyzdžiui, mėlynoji kortelė, kvalifikacijų pripažinimas pripažinimas ir panašiai. Kasgi žino, kas yra MI, e, vidinės rinkos informacinė sistema, ar kas nors žino šioje salėje apie ją, ką nors e, mes, aš pati buvau pranešėję šio klausimu ir mes buvome labai e, nusiminę dėl to, kad daugybė, daugybė žmonių nežino nieko, pažiūrėjau, apie šį aspektą. Mums reikia daug, aktyviau informuoti visuomenę. Uh, Aš labai įdėmiai išnagrinėsiu ir jūsų pasiūlymą. Taigi, at, mums atsiveria tikrai puikios galimybės išeiti už savo uh, institucijos ribų, uh, pa, pri, paskatinti žmonės pajusti pilietybės privalumus. Pavyzdžiui, Švedijoje niekas nenori būti Europos piliečiais, jie nori būti Švedijos piliečiais. Jeigu mes nesuprasime ir neprisimsime to iššūkio, kad Europas, europietis dažnai gali, Europa e, mūsų piliečių dažnai matoma kaip iššūkis ar netgi pavojus, grėsmė. E, dėl to jie yra labiau linkę puoselėti savo nacionalinės tradicijas, savo identitetą, e, nesuvokdami, kad įvairovė yra taip pat didžiulis privalumas. Taigi mes galime kalbėti apie Europos pilietybę, kiek norime, žmonėms tai nerūpės. Mums reikia pabrėžti tuos e, privalumus ir turime e, tuo pat metu gerbti ir nacionalinę tapatybę, tradicijas, kultūrą, virtuvę ir panašiai jeigu norime žmoni, žmonės priartinti prie mūsų siekių, tai yra, kad jie suvoktų, ka, kokie yra tie pilietybės, Europos pilietybės privalumai. Dėkoju. Taip, teisingai sakai, reikia parodyti Europos pilietybės ver, vertę. Čia daugia kultūriškumas yra labai svarbus. Katrin Kisedžian, Europos kolegijos atstovė iš Paryžiaus. Kalbėsiu prancūziškai. Aš pasisakysiu per mūsų diskusijas po pietų, bet norėčiau ir šiandien, ir, ir dabar ryte kai kuriuos aspektus pabrėžti. Noriu pasakyti, kad mes turėtume atskirti klausimus, kurie tiesiogiai susiję su Europos pilietybė kurią sukūrė Maastrichto sutartis, ir ekonominės teisės, kuriomis visi naudojamės, ar esame piliečiai ar ne, nes ekonominės teisės visi turime, tos teisės įtvirtintos Romos sutartyje. Ir dėl tų ekonominių teisių jokių naujų teisės aktų nereikia. Tiesiog reikia geriau jas įgyvendinti ir konkrečiau jomis pasinaudoti. Aš pati esu teisininkė, bet yra dalykų, e, kurie mane neramina. Tai yra, kad tų teisės aktų yra tiek daug, kad ir, ir jie tokie sudėtingi, kad net mes teisininkai tarp jų pasimetame, o neteisininkai tai iš tikrųjų negali jų suprasti. aš nustebau, kad niekas nekalbėjo apie solvit, nes iki teismo dar yra pakankamai daug mechanizmų leidžiančių išspręsti ginčius nesikreipiant į teismą. Solvit yra puikia priemonė, ypač ekonominiam teisėm užtikrinti ir pagal naujausią statistiką. E, Naujausia statistika taip pat patvirtina, kad 80-90 procentų ginčių naudojant solvit yra išsprendžiami. Taigi turime naudotis priemonėmis, kurios yra. Dėkui. Dėkoju, pritarėme jūsų pasiūlymam. Matau, dar už jūsų nori kažkas kalbėti. Dėkui, aš esu Papa Kristopulos, esu tarptautinės tarpvalstybinės asociacijos pirmininkas. Mūsų asociacija vadinasi Europiečiai visame pasaulyje. Europeans Throughout the World. Mes atstovaujame tokių piliečių teisėm. Tai yra 35 milijonai ES piliečių, kurie gyvena ne ES. Jie vis dar tebėra ES piliečiais, bet išskyrus konsulinę apsaugą jokios praktiškai daugiau jų teisės kaip Europos piliečių teisės nėra užtikrinamos. ES regis visai jais nesirūpina. 35 milijonai yra pakankamai daug. Pateiksiu vieną pavyzdį. Šiem žmonėm kyla problemų dalyvaujant rinkimuose į Europos parlamentą. Čia labai naudinga būtų e, elektroninio balsavimo sistema. Jis labai palengvintų tokių žmonių galimybę dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Mes taip pat norėtume, kad būtų sukurta agentūra, kuri užsimtų tokių asmenų mm, problemomis, ir norėtume, kad ta agentūra būtų sukurta Europos Sąjungoje. Dėkui už konkrečius pasiūlymus. Ar būtų norinčių komentuoti, prašom. Dėkui, Filipai. Keletą dalykų norėčiau pakomentuoti. Ir tai taip pat siejasi su to, kas sakė Ana Marija. kai kalbame apie ES lygmenį, Tai valstybėse narėse ES dažnai pristatoma kaip papildoma problema, o ne galima problemų sprendimo galimybė. Mes, Europos piliečiai, nežino, kaip jų ministrai balsuoja arba ką svarsto atvykę ES institucijas ir kokias nuolaidas daro. Europos piliečiai, piliečiai savo valstybėse narėse turi žinoti, ką Europos lygmenių veikia jų ministrai, už ką balsuoja. Jie turi būti uh, atskaitingi savo piliečiams. Ir turi atsiskaityti nacionaliniams parlamentams. Ir jei mes nepanaikinsime šio demokratijos deficito, tai Europos pilietybė praras dalį savo vertės. Aš manau, kad kuo didesnė yra organizacija, reikia nuolat atlikti auditą ir žinoti, kaip ta organizacija funkcionuoja ir kaip ateityje jinai galėtų geriau veikti, atsisakant to, kas nereikalinga. Tokio audito ES institucijose nėra. Mes norėtume, kad parlamentas galėtų glaudžiau bendradarbiauti su ES taryba. Komisija tik tai pateikia teisės aktų pasiūlymus. Jei parlamentas su taryba nepritarė tiem pasiūlymam, tai jie ir nepriimami. Bet paklauskite, pavyzdžiui, žmonių ne Briuselėje, o Birmingeme, Hamburge ar kokiuose kitose miestuose, kas turi, kas turi galę Europos Sąjungoje. Tai jie pasakys, kad jų vyriausybės turi visiškai mažai galių, visa gale koncentruojama Briuselėje esant ekonominiai kriziai, žmonės ypač ekstremistinėse partijose ieško, ką būtų galima apkaltinti dėl krizės. Ir jie ja, tada tie ekstremistinių pažiūrų politikai sako, kad žmonės iš kitų ES valstybių atvyko į mūsų šalį ir nori atimti mūsų darbo vietas, mūsų namus ir taip toliau. Mes turime būti Europos patriotai. Merci, Mikael. Dėkoju, Mikaeli. norime skatinti Europos piliečius, kad jie labiau domėtųsi Europos sąjunga ir mūsų diskusijos bei mm, daugiau informacijos apie tai, kaip galima piliečiams pateikti mm, savo nuomonės, savo skundus, savo situaciją. Manau, visa tai prisidės prie uh, Europos pilietybės ir didesnio skaidrumo. Noriu pasakyti, kad Europos parlamentas yra labai skaidri institucija, kas nebūtinai pasakytina apie kitas institucijas. Prašom. Hans Munder. Dėkui, aš esu Hans Munder, esu piliečių platformos atstovas ir daugiausia savo laiko skiriame būtent informuoti, informuodami piliečius. Mes matėme, matome, kad daug žmonių, kurie čia dalyvauja, daugelį iš jų pažįstu ir aš manau, kad ir jūs ne vieną iš jų pažįstate. Tačiau problema, kalbant su naujaisiais, su normaliais, taip sakant, piliečiais, vidutiniais piliečiais, už to ES institucijų burbulo yra ta, kad jie nelabai suvokia, e, ap, nelabai žino, apie ką e, yra kalbama ES, kok, kokie yra e, teisėkuros aktų tikslai ir kas su jais pasiekiama. Taigi visa ta informacija turi būti pateikiama kiek įmanoma patraukliau. Ir E, kadangi dauguma informacijos, didžioji dalis informacijos pateikiamos iš Briuselio yra e, gana nuobodi, e, techniška, niki ir manau, kad mes turime keisti savo darbo metodus per atimiausius metus. Tai yra mūsų komunikacijos darbas turi keistis, kaip mes bendraujame ir ką norime mūsų žmonėms pranešti. Uh, Mums reikia pradėti galvoti apie tai, kokia ta komunikacija turi būti. Socialinė žiniasklaida e, nėra sprendimas, tai yra tik tai priemonė, kurią reikia užpildyti turiniu. Tad e, yra labai e, svarbu išsiaiškinti, kokią priemonę pasirenki, e, stengdamasis perteikti vieną ar kitą informaciją. Tai yra labai svarbu ne tik tai parlamentarams, komisijai, bet ir visiems iš mūsų, kurie čia sėdime, e, kurie savo darbę susidurėme su šią problemą kasdieną. Dėkoju, pritarėme jūsų pozicijai. Tai kaip pateikiama informacija yra labai svarbu čia yra ir tam tikras pedagoginis aspektas, yra nemažai darbų, nemažai studijų e, skirtų tam, yra taip pat ir mokslinė literatūra skirta ir vaikam, e, skirta tiem, kas moko vaikus, kaip geriau tą informaciją perteikti. Galbūt ta informacija ir tie darbai, e, tos studijos, tie vadovėliai nėra pakankamai plačiai žinomi. Valstybėse narėse valstybių narių politikai, e, kurie glaudžiai bendradarbiauja su vietos žiniasklaida ir kurie daug geriau žinomi negu Europos, pavyzdžiui, parlamento nariai labai dažnai kritikuoja Europos Sąjungą kaip e, tokią sunkiai suprantamą organizaciją, nieko gero nenuveikiančią. Taigi manau, kad mes turime taip pat skirti labai didelį dėmesį ir nacionaliniams politikams, kad jie skleistų gerą informaciją apie tai, kas yra ES ir ką reiškia ES pilietybė. Prašom, dvi minutės. Um, Iš esmės su jumis sutinku, tik tai noriu pabrėžti, kad ypač per artimiausius pusantrų metų labai svarbu parodyti žmonėms, kad yra daugiau nei vien tik tai blogo, blogas Bruselis. Uh, E, vietos lygmenių reikia stengtis e, informuoti žmonės. Reikia užtikrinti didesnę komunikaciją, tai nereiškia, kad kiekvienas miestas, kas, e, kas kiekvieną sekmadienį turi organizuoti kažkokią tai informacijos valandėlę ar įrengti kažkokią informacinę tarnybą. Tiesiog turi būti galimybė, piliečiams turi būti sudaryta galimybė gauti informaciją, kuri juos domina. Pavyzdžiui, kodėl Birge, Briuselyje yra tiek daug e, tarnautojų ir panašiai. Reikia pateikti piliečiams informaciją taip, kad jie ją suprastų ir kad ji atitiktų jų supratimo lygį ir būtų susijusi tiesiogiai su jų pačių gyvenimu. Uh, žmonės gyvena savo gyvenimą, jie negyvena Briuselyje ir būtent tokį požiūrį reikia keisti, reikia labiau grįžti prie šaknų, eiti toliau nuo Briuselio tam tikrą prasme, kalbėti su žmonėmis ir leisti jiems užduoti klausimus, pavyzdžiui, dėl kai kurių, e, kalbant apie kai kurios komisijos, e, komunikacijos, e, kai kurias priemonės, jos nėra veiksmingos, nes jos, nes komisija kartais tiesiog baiminasi kažko E, nepadaryti ar kažką netinkamai išaiškinti. O reikia šito nebijoti. Uh, Frank Benyon, a senior fellow at the European University Institute in Florence. Aš esu iš e, instituto e, dirbančio šiais klausimais Florencijoje. Ačiū už puikią iniciatyvą ir aš dar prie to grįšiu savo kalboje. Šio ryto darbo grupės pagrindinė tema diskusijų buvo es pilietybės stiprinimas, bet kaip ir sakė ponas McDonaldsonas, tai yra numatyta e, sutartyse, aišku, ir susijęs su nacionalinėmis e, vyriausybėmis, valstybėmis, bet jos, pavyzdžiui, atsakingos už savo mokesčių sistemos formavimą ir kitus panašius dalykus, o ES lygmenių šie dalykai šiek tiek skiriasi. 20 straipsnį pasakyta, kad ES piliečiai gali laisvai judėti ir įsisteigti ar, ar persikelti į kitą valstybę narę. Mes jau daug apie tai kalbėjome, bet ir apie kliūtis kalbėjome. Mm Buvo čia užsiminta, pavyzdžiui, apie Solvit priemonę ir taip toliau, bet tik 3-4 procentai gyventojų yra čia, kuriems visą tai aktualu. 20 straipsnio kitas elementas yra dalyvauti Europos parlamento rinkimuose ir kelti save kandidatu į Europos parlamentą. Aišku, apie tai plačiau kalbėsime papiet, bet taip pat čia pasakyta, jog tai yra elementai be kita ko. O tada kyla klausimas, kas dar galėtų būti tokių principų dalimi ar kriterijų. Viena iš kalbėtojų anksčiau minėjau, kad lapkričio mėnesį regionų komitetas jau ragino Europą pateikti konkrečius rezultatus, tačiau aš dar nei viename dokumente nemačiau nieko konkretaus, kalbant apie tas teisės konkretaus individo ir apie jų įgyvendinamumą. Per pastarąjį dešimtmetį daugelės ryčių buvo apie tai kalbama, imkime pavyzdžiui aviaciją, čia suteiktos e, teisės visiems ES piliečiams gauti maždaug po 300 eurų išmoką, jeigu buvo kokiu nors e, sužeidimu e, patirta per kelionę. Bet yra e, tik tai labai nedaug piliečių, kurie pasi, pasinaudoja tą teisę, turime kitiems apie tai pranešti. E, Tarptinklinis ryšys e, atpigo per keliarius metus nuo 47 euro centų iki 29. Bet dar kitas svarbis rytis yra mano manimų sveikatos priežiūra, medicinos priežiūra. Kiekvienas ES pilietis turi teisę gydytis kitoje valstybėje narėje ir gauti kompensacijas už tą gydimą iš savo socialinės rūpybos įstaigos. Net nebūtina būtinai žvelgti tarp valstybinių mastų į šios dalykus. Kai pilietis gauna sąskaitą už um, telefoninius pokalbius, jis pažvelgęs į ją gali akivaizdžiai pamatyti, kad uh, ji um, tapo mažesnė. Tai yra puikus rezultatas. Ir reikia toliau skatinti solidarumą tarp vieno ES piliečio ir kito ES piliečio. Uh, Nesvarbu, ar tai būtų aviacijos paslaugomis besinaudojantis pilietis ar telekomunikacijų e, įmonių klientas. Ir visa tai turėtų sudaryti dalį visumos ES pilietybės elementų. Ir dėl to ir sakiau, kad džiugu, jog ši iniciatyva yra jungtinė. Du pagrindiniai veikėjai ES - parlamentas ir komisija ją Mm, pradėjo. Iš tiesų, daug buvo kalbėta parlamente apie tą pačią aviaciją, bet iš kitos pusės ir komisija yra ganėtinai suinteresuota tuo, kad, pavyzdžiui, visa aktuali informacija būtų sutelkiama vienoje vietoje ir platinama. Aišku, gal Kiti sakys, kad tos informacijos jau ir per daug, mes joje tiesiog paskestame. Bet galima būtų gal žingsnelis po žingsnelio tiesiog dirbti. Kas savaitę po nedidelį darbelį nuveikti, pavyzdžiui, pradėti dabar jau kalbėti apie medicininę priežiūrą. Nes e, būtinai reikia ES piliečiams e, teikti informaciją apie jų teisės, o Dėl visų kitų dalykų nekalbėsiu, tiesiog jau nėra laiko ir pamiršau. Dėkoju. Prašom, kiti klausimai. Labadiena, ponios ir ponai, esu Jensas Dargensas iš Düsseldorfo ir norėsiu sureaguoti į tai, ką minėjo tas ponas sėdintis salės gale dėl sėkmingų Europos piliečių metų. Prieš maždaug dvi savaitės JAV prezidentas išsakė savo metinę kalbą dėl JAV padėties, The State of the Union Address. Ir savo kalbos pradžioje jis kreipėsi į poną spikerį, e, kongreso narius ir bendrapiliečius. Pasižiūrėkime dabar, kaip kalba ponas Barosas, kuris irgi kasmet kalba apie e, sąjungos padėtį. Man atrodo, praėjusį kartą tai buvo 2012 m. rugsėjo mėnesį. Ir jis pradeda nuo žodžių ponas pirmininkė, e, gerbiami parlamento nariai ir viskas. Tiek kreipinių. Apie jokius bendrapiliečius e, nieko neišgirsim. Ir man atrodo, tai puikiai iliustruoja tai, kas vyksta ne taip Europos Sąjungoje. Yra ir daugiau tokių pavyzdžių. Man atrodo, visi tikriausiai sėdintys salėje greitai po vieną kitą sugalvotų. Žiūrėkime, kaip dirba Europos vadovų taryba. Aišku, pirmiausia yra kalbama apie finansinį stabilumą, tvarumą, saugumą ir taip toliau, o piliečiai, pilietybė lieka dažniausiai kažkur nuo šalyje. Tai jeigu tokia realybė, aš asmeniškai manyčiau, esu nedidelės asociacijos e, Düsseldorfe pirmininkas, e, mes kovojame už aktyvius piliečius, jų įsitraukimą į visuomenę. Tai aš manyčiau, kad tikrai iš tokį vaizdu, kad ES e, daugelis svarbių asmenų kreipiasi tik į teisinius subjektus ne į piliečius pačius asmeniškai. Aišku, ir pats pilietis kiekvienas yra teisinis subjektas e, ir savo nacionalinėje valstybėje, bet nėra jis vien tik teisinis subjektas. Ir mano žinia jums būtų ta, kad negalima apie šios dalykus kalbėti vien tik iš teisinės pusės, vien tik teisinę plotmę nagrinėti. Pagaliau turime pereiti ir prie filosofinių dalykų, prie emocijų, prie iš tikrųjų sielai rūpinčių klausimų. Nes kitaip Europa tiesiog nukraujuos. Man atrodo, tą anemiją mes jau seniai visi skundžiamės ir dėl to baigčiau savo kalbą apeliavimu ne tik į jūs, bet tiesiog į mus visus. Diskutuokime daugiau apie tai, kas e, e nesusijęs su ES teisės aktais. Kalbėkime apie pačius piliečius, apie tai, kad mes tikrai, pavyzdžiui, norėtumėm, kad į mus kreiptųsi e, kasmet e, ponas Baroso, kalbėdamas apie ES padėtį. Ir čia labiausiai žiūrėčiau, kreipčiau žvilgsnį į komisijos e, čia sėdinčius atstovus. Tada išryškės labiau, kad tikrai šie metai yra Europos pilietybės metai. Europos piliečių metai. Nes juk mes esame demokratija. Ir štai kalbam apie pilietybės metus, tai išeitų taip, kaip zoologijos direktorius paskelbtų um, gyv, gyvūnų metus zoologijos sode. Tai yra lik savame suprantamas dalykas, taigi nebekalbėkime apie tik tai e, kokius straipsnių nuostatas, dalis, pastraipas ir panašiai. Bet kalbėkime apie tai, kad piliečiai, kurie savaime suprantama yra ES dėmesio centre, iš tikrųjų jame realiai atsidurtų, neliktų nuo šalyje paraštėse. Ce... Dėkoju už jūsų e, tokį įdomų pasisakymą, kuriam pritarėme. Komisijos atstovas galbūt perdos, galbūt, galbūt perdos jūsų palinkėjimą ponui Barozo, bet čia pritardamas jum sakysiu iš medicininės ryties, čia galėtume pasakyti, kad jeigu profesorius kalbėtų tik apie atvejus pacientus ir lygas, tai irgi ko gero nebūtų pilnas jo darbo paveikslas. Dėkui. Aš esu Niklas Human. Aš, aš atstovauju tą tai organizacijai, kurią pristatė Paskalis Papa Kristopulos, europiečiai visame pasaulyje. Tai yra ne Europos Sąjungoje gyvenantis Europos e, piliečiai. Šiems žmonėms mes atstovaujame. nemažai problemų buvo išspręsta Europos Sąjungoje, bet dalis tų problemų už Europos Sąjungos sienų tebe egzistuoja. Yra Europos Sąjungos valstybės narės, kurios diskriminuoja savo pačių piliečius. Tarp jų ir Junktinė karalystė, kurios pilietis aš esu. Pensininkai, kurie yra Europos Sąjungos piliečiai, jei jie išvyksta iš Junktinės karalystės ir išvažiuoja gyventi į ne ES šalis, jų pensijos užšaldomos tokio dydžio, kokio buvo, kai jie emigravo, nežiūrint to, kad jie yra ES piliečiai ir tai gali turėti neigiamą įtaiką net ir pačiai ES. Galėčiau pateikti vieną pavyzdį, kai asmuo grįžo iš Australijos į Jungtinę karalystę ir dabar tas pensininkas nebegali keliauti laisvai Europos Sąjungoje, nes jis praras visą Jungtinės karalystės pensiją. Ir tą nustatė Jungtinės karalystės teismai. Ir yra daug kitų atvejų, kai tie piliečiai, kurie gyvena ne Europos Sąjungoje, kurių yra nuo 35 iki 60 milijonų, tie e, piliečiai yra dažnai diskriminuojami, ypač tie, kurie turi keletą pilietybių. Uh, jei gyveni su keletu pilietybių ES problemų nėra, bet jei išvykstate, pavyzdžiui, gyventi į Kanadą, jum reikia Kanados pilietybės. Ir jei tapdamas kanadiečių prarandate ES pilietybę, nes kai kurios ES valstybės narės to reikalauja, tai gali turėti labai rimtas pasiekmes. Po pietų kalbėsime apie balsavimo teisės. Šiandien galbūt nesileisiu dabar iki pietų giliau į tuos klausimus, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad jei ES savo piliečiam dalį problemų yra išsprendus, tai piliečiam, kurie gyvena už jos ribų, dalis problemų belieka. Dėkui. Prašom žodis kitam kalbėtojui. Ačiū už tuos pasisakymus. Norėčiau pabrėžti, kad taip kaip komisija vertina pilietybės koncepciją, nėra visiškai vien tik legalistinis E, legalistinis požiūris. E, mes remiamės atitinkamu e, sutarties straipsniu, pažvelgusi 2010 metų ataskaitą dėl pilietybės ir tą pačią, tai, tą, tas pačias nuostatas rasite ir paskutinioje ataskaitoje. Matote, kad 25 veiksmai yra nustatyti, numatyti kurie gerokai e, iš, tikrai išeina už tos, e, tos straipsnio ribų. Iš tiesų, e, pati tos, tos pilietybės idėjos vertinimas vien tik tai iš teisininko perspektyvų yra pernelyg ribotas. Tačiau savo ataskaitoje pabrėžiame, kad mes tengiamės išryškinti tam tikrus teisinius aspektus, kurie turėtų padėti uh, išspręsti piliečių e, susijusių su tam tikromis integracinėmis problemomis e, e, sunkumus. Dėl to drįščiau teikti, kad mes nesilaikome vien tik tai legalistinio požiūrio. O reaguodamas į, į jūsų pasisakymą, dėl pono Obamos kalbos. E, tai buvo geras pasisakymas, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad komisija savo e, atitinkamoje kalboje pasakė, jog komisija ir konkrečiai Baroso tikisi, kad kiti rinkimai turėtų būti tokie, e, per, kuriuose E, komisijos pirmininkas, kuris kandidatuos komisijos pirmininkus, turės būti e, žinomas, e, apie jį turės būti išsamei informuoti visi piliečiai per savo atstovaujamus žmonės. Aišku, mes nereikalaujame dar tiesioginių rinkimų, tačiau, tačiau tai jau yra labai didelis prie, žingsnis į priekis. Ir ponas Baroso nori pabrėžti, kad mm, piliečiai turi žinoti, daugiau apie tai, kas turi tapti komisijos pirmininku, kad e, piliečiai, e, būtent e, Europos žmonės tiksliai žinotų, kas bus valdžioje. Ši komisija, vicepirmininkė Reding, pirmininkas Baroso pabrėžia šį labai, šio labai svarbaus, šio pasiūlymo svarbą ir artimiausių metų bus pateikti konkretesni e, pasiūlymai. Aš manau, bent jau asmeniškai manau, kad e, partijos e, kurios dalyvaus toje naujoje sistemoje, jos tikrai turės labai nemenkų privalumų ir jos, manau, įgys tikrai daugiau balsų iš savo piliečių tarpo. Ačiū ponui Nemits. Dabar klausimas. Um... Ačiū. Dirbu e, nevyriausybinėje organizacijai įsikūrusioje Londone. Ir norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta ir į ką e, e, buvo pradėta ploti Manau, kad ES nukraujavimo idėja e, yra tikrai labai svarbi. Daugelis ES žmonių, nebūtinai e, e, tie, kurie atstovaujami čia šiandieną šiame klausime, turi turėti realų, realias galimybės, realią prieigą prie informacijos. Ir aš E, norėčiau atkreipti dėmesį, pažiūrėjau, e, viduriniosios klasės kasdienės problemas e, susijusias su automobilio registracija, su kokiu nors paslaugų įsigijimu ir panašiai. Esminės, esminius poreikius, į kuriuos kartais nekreipiama dėmesio. Taip pat didžiausia problema, su kuria susiduriu kasdieną, yra susijusi su ES, e, e, pavyzdžiui, Romų tautybės piliečiais, kurie susiduria su administracinių institucijų e, satmomis kliūtimis. Ir tų žmonių problemos yra labai kasdienės ir labai elementarios, susijusios su elementarių e, administracinių procedūrų supratimu ir panašiai. Pavyzdžiui, tvarkant savo e, gyvenimo vienoje ar kitoje valstybėje narėje e, dokumentus. Šešių, pro, šešių mėnesių terminas e, turėtų būti tas maksimalus terminas, per kurį yra tvarkomi dokumentai, e, tačiau aš savo kasdienėme darbe matau, kad tai e, e, dažnai šito termino yra nesilaikomas, jis yra viršėmas. Ir e, aš susidūriau su tokiu atveju, kai vienas asmuo negalėjo pasinaudoti, pavyzdžiui, savo socialinėmis teisėmis vien dėl to, kad turėjo pateikti savo dokumentus ir atiduoti savo e, pasą institucijoms, e, kuris praktiškai iš jo buvo E, pagrobtas, aš taip tai vertinu, e, nes jis to, to pasu negalėjo naudotis tri, trejus metus. E, tokie žmonės susiduria su problemomis, norėdami pasinaudoti savo, pažiūrėjau, socialinėmis teisėmis, kaip antai gauti, pažiūrėjau, socialinės pašalpas ar, ar apsti, apdrausti sveikatą ar panašiai. Labai gaila, kad išėjo ponas Kešman, nes aš manau, kad tai, ką jis pasakė apie e, e mažumų, e, tai yra mūsų ES požiūrį į mažumų teisės yra tikrai labai svarbus aspektas ir būtina bendradarbiauti su Europai, su vietos institucijomis. Ar mes e, e kalbame mes kalbame ne tik tai, e, turėtume kalbėti ne tik tai apie e, vietos valdžios institucijų ir administracijų darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kilimą, bet ir, bet ir e, tam tikrų skundų nagrinėjimą, aktyvesnį nagrinėjimą, kadangi dažnai iš, kyla individu, atskilų, atskirų individų socialinio silpnumo problema, jie yra bejėgiai, jie negali sureaguoti į, pažiūrėjau, neteisingai priimtus sprendimus ir panašiai. Tad e, manau, man būtų įdomu sužinoti, kągi e, e, mūsų, mūsų biuro kalbėtojai galėtų pasakyti apie tuos klausimus, apie tos valstybių, tų, tos valstybių, ES piliečius ir jų interesus, būtent tų piliečių, kurie čia dėja šiandieną šiame klausime ir nėra atstovaujami. Lato, on the, The, not... E, dėkui už klausimą. Mes dirbame kartu su vietos valdžios institucijomis, nes esame tos pačios bendruomenės dalis. Galutinis paslaugų vartotojas yra pilietis. Ir pradedant Bruseliu ir baigiant bet kuriuo miestelių Europos Sąjungoje mes turime koordinuoti savo darbą ir turime iš anksto suvokti, kokie mūsų darbo rezultatai Briuselėje bus, kaip mūsų darbo rezultatai Briuselėje atsilieps Europos Sąjungos visose kampeliuose. Pateiksiu pavyzdį. Švedijoje e, vyko nesklandumų dėl to, kad SMS žinutė nebebuvo galima nusipirkti autobuso bilieto. Tas bilietas kainuoja 3 eurus. Bet ES teisės aktas, kuris norėjo palengvinti tokių bilietų įsigijimą, buvo taip uh, perkeltas iš Škotijos į Švedijos teisę, kad įnešė nemažai sumaišties ir sukėlė daug problemų žmonėm, kurie vyko į darbą. Taigi mes turime glaudžiau ir kokybiškiau nuo pateisėkuros proceso pradžios bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, su vietos valdžios institucijomis. 70 procentų darbo vietos valdžios institucijose siejasi su tuo, kas nusprendžiama Briuselėje. Ir Švedijoje nuolat girdžiu, kad visos problemos yra dėl ES teisės aktų. Bet norint mm, keisti tokį požiūrį, reikia glaudžiai bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis. Kodėl visi, kurie dirba nacionaliniuose parlamentuose, vadinami politi politikais ar politikos patarėjais, o kodėl visi tie, kurie dirba Briuselėje, vadinami Europos biurokratais? Jei nepakeisime tokio požiūrio, uh, tai nieko nepasieksime. Kodėl visat galvojama, kad tai, kas daroma Briuselėje, yra nenaudinga Europos piliečiams, o tai, kas daroma vietoje, yra naudinga. Europa yra mes, ne mes, kurie sėdime čia prezidimuose, o visi mes. Dėkui už komentarus. Merci, Anna Maria. Je, je vais vous donner la parole euh, juste après, mais j'ai deux. Dėkui. Dar noriu atsakyti mano pašnekovai. Noriu atsakyti merginai iš Junktinės karalystės. Visi šie instrumentai yra reikalingi ir jum nieko nekainuoja pažeidimų procedūros pradėjimas ir tą procedūrą pradeda komisija. O kalbant apie problemas, kurias paminėjote Junktinėje karalystėje, yra taikoma pažeidimo procedūra, jinai nekonkrečiai taikoma bulgarams ir rumūnams, bet jinai yra vykdoma. Turime geriau parengti darbuotojus ir turime įtikinti vietos valdžios institucijų darbuotojus, kad jų interesas yra tarnauti žmonėms, kad nereiktų uh, naujai atvykusiems laukti metų metus, kad gautų socialinę mm, paramą ar, ar pagalbą lygos atveju. Nes tai nenaudinga ir miestam. Mes ir toliau veiksime įtikinėjimo principu, bet pačiais sunkiausiais atvejais naudosime pažeidimo procedūras ar kreipsimės į teismą. Solvit, aišku, yra puikiai priemonė, bet manau, kad ne visa sėkmė yra Europos komisijos nuopelnas ir nacionaliniai teisėjai labai daug prisideda prie tos sėkmės. Jie nėra ES biurokratai, bet jie taiko ES teisę piliečių labui. Turime pripažinti teisėjus, turime pripažinti e, ir pagirti visas organizacijas, kurios padeda piliečiams, kurios parodo jiems, kokiomis esamomis priemonėmis jie geriausia galėtų pasinaudoti. Dėkoju, e, ponė Valian. Aš tik trumpai pakomentuosiu dar. Mes šiandien, aišku, nekalbame apskritai apie Europą, nors ir labai vilioja ta mintis, bet uh, Mes e, juk ir nekalbam nei apie subsidiarumą, nei apie vidaus rinką čia. E, visos tos temos nusipelno atskiros įdomios diskusijos, bet jeigu mes diskutuojame apie Europos pilietybę, Europos Sąjungos pilietybę, tai nereikėtų jos suvokti kaip tam tikros klasės piliečių paklusimą Bruseliui. Ne, nekalbam apie Bruselio pilietybę. ES pilietybė yra visuma visų valstybių narių piliečių pilietybių visuma. Tai yra, aišku, susijęs su tam tikromis papildomomis taisyklėmis, teisės aktai, aktais, kuriuose mes įtvirtiname pagrindinius principus, e, kurių turi paisyti valstybės narė savo tarpusavio e, santykiuose, vien tam, kad būtų, pavyzdžiui, užtikrinamas veiksmingas laisvas judėjimas, aišku, e, teisė dalyvauti rinkimuose Europos parlamentą ir kelti save kandidatu, nors apie tos dalykus mes dar popiet išsameu kalbėsime. Taigi mes tikrai čia neįvedame naujos kategorijos piliečių. Tai yra tie patys valstybių narių piliečiai. Ir tai nėra tas pats, kas Bruselis. Nereiktų šių dalykų prilyginti viens kitam. Juk Bruselis yra. Um, Bruselis institucinis, galbūt Bruselis, bet taip pat yra ir Belgijos sostinė Bruselis. Mes turėtumėm akcentuoti tų principų taikymą tais atvejais, kai, pavyzdžiui, na kalba apie vidaus rinkos tinkamą veikimą ir taip toliau ir panašiai, prie kurių ir valstybės narės prisideda. Mes šiandien nesakome, jog, pavyzdžiui, Rumunijos pilietybė yra geresnė už Švedijos pilietybę arba kokios kitos valstybės narės. Dėkui, ponė Valian, kalbant apie pažeidimų procedūrą. Aišku, reikia siekti, kad iki tos procedūros nebūtų prieita. Bet um, praėjusią savaitę, e, kaip jau minėjau, peticijų komitetas gauna daug skundų dėl aplinkos apsaugos įstatymų nesilaikymo ir tie skundai e, yra net pateikti prieš 20 metų ir komisija ėmėsi veiksmų, kad atitinkamos Italijos institucijos e, veiktų, pradėtų veikti saugodamos aplinką ir jei nebūtų aktyvaus Ispanijos žvėjų ir kitų piliečių e, mobilizavimosi, tai kol kas galbūt nieko ir nebūtų daroma. Šiuo atveju buvo vykdoma pažeidimų procedūra ir aišku, kad iki tos procedūros nenorime kiekvieną kartą prieiti, bet jinai yra naudinga ir jinai taikoma tokiais rimtais atvejais. komisarė. Komisarė Reding sakė, kad piliečiai tikisi konkrečių rezultatų, tai yra mažesnės, mažesnės tarp tinklinio ryšio kainos arba pigesnis, mm, pigesnės prekės ar paslaugos internetu. Noriu pasakyti, kad regionuose, mm, kurie yra labiausia nutolę nuo ES centrinių dalių gyvenantis gyventojai labai dažnai negauna daugelio teisių, kurie, kurios kitiem piliečiam nekelia jokių problemų. Čia turiu galvoje Romų etninės mažumas, kurie yra diskriminuojami, negauna galimybės gauti sveikatos apsaugos ir kitas paslaugas, kaip tada e, su pagrindiniu žmogaus teisų hartija. Dėkui. Romų klausimas labai dažnai iškeliamas mūsų diskusijose. Noriu pasakyti, kad nors situacija nėra e, gera, jinai visą laiką yra turima omenyje. Norėčiau pakomentuoti paskutinį komentarą. Aš esu iš nevyriausybinės organizacijos, kuri ES atstovauja Romų, Rom, Rom, Romams. Mūs, mes galime pasakyti, kad Romai 12 metais buvo diskriminuojami Europos Sąjungoje ir dėl to norėtume žinoti, ar Europos Sąjungos institucijos stengsis paspausti nacionalinės e, valdžios įstaigas, kad būtų mm, nebediskriminuojami Romai. Ar galbūt komisija planuoja imtis kokių kitų veiksmų, siekdama užkirsti, užkirsti kelią Romų diskriminacijai? noriu pasakyti, kad mes turime ir Europos parlamento narį, kuris yra Romų kilmės, o dabar steiksiu žodį ponui Niemic. Dėkui, komisija. Komisija pateikė vertinimo ataskaitą skirtą Romų strategijai. Ta ataskaita buvo pateikta 12 metų gegužės mėnesį ir joje teigiama, kad iš tiesų reikia nuveikti dar nemažai, skiriant atitinkamas lėšas kovoti su diskriminacija, su segregacija. Aiškus atsakymas į jūsų klausimą yra taip. Mes diskutuojame su valstybėmis narėmis. Komisijos ataskaita skirta Romų padėčiai yra vieša. Ir dabartinė komisija, kuriai vadovauja ponas Barozo ir vicepirmininkė Reding, dirba daug, kad Romų teisės nacionalinėse valstybėse narėse būtų užtikrintos. Yra Romų, yra veiksmų planas ir strategija skirta Romų e, situacijai gerinti. Iš tiesų įmamasi labai daug konkrečių veiksmų, ypač lyginant su ankstesniais metais. Ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį į porą dalykų, kurie jau buvo iškelti e, taip pat ir e, į. Ja, gero, gero administravimo, e, teisę pasinaudoti gero administravimu. Kalbant apie tai, manau, kad e, procedūrų pažeidimo, e, paži, teisės aktų pažeidimo procedūros ir bilinėjimas, įskundų nagrinėjimas valstybėse narėse nacionalinių lygmenių labai dažnai yra vilkinama, vilkinamas. Ir, ir Mes tai aiškiai matome. Taip pat, kalbant apie naująją e, e, teisų ir pilietybės programą, bus kalbama apie, bus imamasi priemonių dėl administracijos darbuotojų mokymo, e, siekiant mažinti diskriminacinius atvejus ir panašiai. Ir, ir, E, taip pat e, socialinio draudimo veiksmų koordinavimą. O kalbant apie pensijas, yra akivaizdu, kad valstybės narės pairės, pačios turi e, teisę spręsti dėl pensijų skirimo. Tačiau yra tikrai šokiruojančių atvejų, kai yra netinkamai šokiruojančiai elgiamasi su kai kuriais mūsų piliečiais. Tačiau yra rengiami nauji E, e, teisės aktai reglamentuojantis būtent tą pensijų klausimą piliečiams, kurie e, dirba kitoje valstybėje narėje negu jų gyvenamoji valstybė narė. Ir taip pat, kito, pavyzdžiui, trečiosiose šalise. Daugelįje valstybių narių socialinės išnokos, išmokos buvo taip pat mažinamos, kas tai yra irgi svarbus aspektas. E, Ir, ir, e, aš manau, kad e, labai svarbu skatinti tą e, nacionalinę ligmens piliečių teisų gynimo tinklą. O kalbant apie teisėkūros procesą susijusi su užimtumo skatinimu, čia taip pat yra labai svarbus aspektas, ypač kalbant apie ypač pažeidžiamų grupių teisų apsaugą. Ir kalbant apie paslaugų teikimą tokiems mažumoms kaip Romų tautybės žmonės, aš manau, kad e, šį klausimą labai skubiai reikia svarstyti čia parlamente. Pone McDonald, norėčiau e, sureaguoti į daugelio e, kalbėjusiųjų iškeltą klausimą, tai yra santyki tarp pagrindinių teisų apsaugos ir pilietybės šiek tiek grįžtame prie klausimo, kurį e, e, ponis iškėlė ir aš pati dėl teisinio pagrindo. Iš tiesų, visa diskusija, dėl kurios buvo parengta ir įtvirtinta pagrindinių teisų hartyje, buvo esminė E, stengiantis informuoti ES piliečius apie jų teisės. E, tai buvo tam tikra prasme e, viešųjų ryšių priemonė. Ir dabar ši hartija tampa privaloma, kaip mes žinome pagal Lisabonos sutartį. Diskusija tampa labai rimta ir ji reguliariai pasiekia ir teisingumo teismą, o šis teismas labai atsargiai vertina tai, kokie, koks yra realus santykis tarp šių dviejų dalykų. Ir taip pat ir žiniasklaidoje apie tai daug diskutuojama. Jūs turbūt žinote, kad daugelį bylų, buvo tokių bylų, kuriuose teismas oficialiai pareiškė, kad tas ar kitas klausimas, jeigu jisai ne, neįeina į ES teisės aktų apriepti, tuomet e, jūs turite mm, remtis kitais e, svertais, teisiniais svertais. Mes negalime padėti. Uh, Nežinau, ar kas nors šiame, šioje, šis, šioje salėje pritartų, kad e, nors mes žinome, kad yra tam tikri e, sutarčių straipsniai ir konkrečios procedūros, e, visą tai veiksmingai gyvendinama. Manau, kad daugelis žmonių, dauguma žmonių norėtų, kad institucijos daugiau padarytų siekdamos įtvirtinti tą sąveiką tarp teisėkuros procesų ir ES piliečių teisių apie konkrečiai pilietybės teisių. Dėkoju. Pone Mol, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Thank you. Thank you very much. Ačiū. Aš esu Lulu Mol, esu vyriausiai e, e, teisinio centro teisininkė E, ir norėčiau sureaguoti į tai, ką daugelis čia kalbėjusių šį rytą pasakė. Jau 24 metai praėjo po e, laikinų išvadų, pagal kurias buvo nustatyta, kad tamperės išvadų, e, pagal kurias ES e, piliečiai galėtų naudotis e, suvienodintomis sąlygomis e, visoje ES. Prieš, po dvi, šitų dviejų 24 metų mes stipriai nepasislinkome į priekį, mes dar turime ir, ir gyven, rezidavimo direktyvą ir šeimos ir persikėlimo į kitą valstybę narę teisės aktą. Ir e, buvo, yra akivaizdu, kad e, situacija nėra e, labai pasistumėjusi žmonės, kurie gyvena kitoje valstybėje narėje, moka tos pačius mokesčius, tos pačias įmokas į, e, į, į pavyzdžiui, socialinius fondus ir panašiai, tačiau negali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir e, tos šalies piliečiai. Tad, e, piliečiai, kurie e, prisima tokią pačią finansinę naštą kaip ir e, E, kiti piliečiai, e, su kuriais jie gyvena toje pačioje valstybėje narėje, tačiau negauna tų pačių teisų, negali naudotis tokiamis pačiomis galimybėmis ir teisėmis, kaip ir jų bendrapiliečiai, e, esantis tos valstybės narės piliečiais. Ponas Venebals, ačiū pirmininkė. Po tokios tikrai įdomios diskusijos, labai įvairialypės diskusijos. Jaučiuosi e, netgi dar labiau sustiprintas e, ketinimų dirbti hartijos link prasme. Nes reikia taip pat atsižvelgti ir įvairius geografinius lygmenis, apie kuriuos buvo kalbėta. Man atrodo, daug kas, kas buvo paminėta, suka to link, kad Taip, tai yra dėmesio vertas dalykas. Yra siekiama supaprastinimo, net ir teisininkai apie tai kalba ir tai yra tikrai nemažas surprizas. Man atrodo visą laiką, kad teisininkai kaip tik mėgsta komplikuotus tekstus. Vietos lygmuo tikrai yra aktualus čia. Reikėtų formuoti paprastesnės procedūras. Reikia suprasti taip pat ir tai, kad ES pilietybė nėra vien tik teisų užtikrinimas, yra dar ir platesnėme e, kontekste to susijusių dalykų, apie kuriuos kalbėjo kolega iš e, Vokietijos. Ir man atrodo, reiktų akcentuoti keletas ryčių. Pirmiausiai tai, kad egzistuoja viena vertus pagrindinės teisės, bet taip pat ir teisės, kurios labai glaudžiai susijusios su kasdienybė piliečių, pavyzdžiui, aplinkos sauginiai dalykai, jūs, ponė pirmininkė, juos minėjote, vidaus rinkos nuos, sklandaus veikimo nuostatos. Ir reikia galvoti apie tai, kaip visa tai yra tarpusavį susiję ir kaip galima tinkamai traukti visus tos procesus mūsų piliečius ir tarp valstybinių mastų tą daryti. Kitas rytis e, yra ta, apie kurią ką tik buvo jau kalbėta, tai yra tas pavojus kylantis vis didesnis, e, vis labiau kalbėti tik apie ES pilietybę ir užmiršti valstybės narės, nacionalinės pilietybės. Yra kai kurių dalykų, kurie buvo tik labai laikini, labai techninio pobūdžio ir tikrai nepasitvirtino realybėje, bandant juos įgyvendinti. Na, o trečia, reiktų tikriausiai plačiau suvokti ES pilietybės esmę. Tarkime, mažumos. Mažumos tikrai yra paminėtos e, tekste, man regis antram straipsnėje, bet kuomet jau pasisuka kalba apie ES pilietybę, tada jau nebeaišku yra, kas su tuo konkrečiai susiję ir kur, pavyzdžiui, tuomet tas mažumas čia įpinti. Dėkoju, ponė Venabel. Jūs kaip ir apibendrinote mūsų rytinę diskusiją, baigėsi mūsų diskusijos ryte, mūsų pirmos darbo grupės debatai. Visos išsakytos mintis yra labai svarbios. Tiek komisija, tiek parlamentas, tiek visi mūsų partneriai skiria nemažą dėmesį šiems aspektams. Suprantame, kad reikia plačiau skleisti informaciją, labiau koordinuoti valstybių narių veiksmus. Prancūzijoje mes kelbėme piliečių dieną. Jis yra 16 metų jaunimui pirmiausia skirta, galbūt mes galime panašiai ir Europos piliečio e, dienos renginius sugalvoti. Arba, pažiūrėjau, Prancūzijoje skelbti piliečio dieną ir kalbėti ir apie Prancūzijos, ir apie ES pilietybę. Ta, ko gero, gali padaryti ir kitos valstybės narės. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo mūsų diskusijose. Pietus dalyvių laukia už salės durų. Nepalikite savo leidimų niekur. Visą laiką turėkite su savim. Jei norite išeiti iš mūsų pastato, tai įspėkite tada e, tarnautojus. O toliau tęsime diskusijas pusę trijų. Merci, merci. Merci, merci.